Bueno, vamos a ir empezando la audición de... Kągi, sveiki, siūlau pradėti mūsų šiandienos popietės posėdį. Pradėsime nuo klausimų apie korupciją ir žmogaus teisės. Sveikinu visus atvykusius, mūsų svečius ir parlamento narius. Ši tema mums visiems be galo reikšminga korupcija susijusi su žmogaus teisų apsauga tiesiogiai. Tie, kurie kovoja su korupcija, kurie ją kritikuoja, kurie praneša apie korupcijos atvejus, turi būti saugomi. Priešingų atvejų kovoti su korupcija bus neįmanoma. Korupcija atskleidžia ryšius tarp teisų pažeidimo daugelį šalių ir tam tikrų asmenų. Dažnai korupcijos ir žmogaus teisų pažeidimų šaknys yra tokios pačios. Ir korupcija taip pat pažeidžiamos teisės. Šiandien kalbėsime apie iššūkius, kurie susiję su šia tema, apie tai, kokias problemas sprendžia įvairios institucijos, jungtinės tautos, ar atskiros šalis bei jų organizacijos. Kalbėsime apie situaciją Afrikoje, Gvatemaloje, kalbėsime apie situaciją Ukrainoje, apie situaciją Azerbaidžiane ir kitur. 2013 metais parlamentas išleido pranešimą korupcijos ir žmogaus teisų sąsajų klausimų. Dabar mes rengėme naują tokio pobūdžio pranešimą ir rengidamiesi tam surengėme šios klausimus. Ponas Užtrevičius, pranešėjas, atvykęs į mūsų posėdį, kalbės pirmas prieš man pristatant visus referentus. Prašau, ponia Užtrevičiu. Pirmininkė, kolegos ir kolegės, mėly svečiai korupcija yra labai plačiai paplitusi, labai giliai įsišaknyjusi visame pasaulyje. Ir ES ir jos viduje ir už jos ribų. 2015 m. korupcijos indeksas rodo, kad ne viena pasaulio šalis nėra visiškai laisva nuo korupcijos. Taigi, net nereikia sakyti, kad tai yra vienas iš didžiausių mūsų ekonomikos ir socialinio vystimosi iššūkių. Mokesčių vengimas, vengimas laikytis taisyklių, balsų papirkinėjimas rinkimų metu, kyšių mokėjimai, organizuojant sporto įvykius ir kitose srityse yra korupcijos apraiškos ir jų pasiekmės, jų implikacijos, korupcijos implikacijos visada yra tokios pačios. Nu, tai yra pasinaudojimas valdžia, išnaudojant kitų žmonių interesus ar kitų žmonių visuomenės sąskaitą. Korupcija susijusių su visomis gyvenimo sritimis ir skatina neteisybę bei neligybę. Korupcijas žaloja individo teises, jo socialinės, jo žmogaus teises, mažina nepasitikėjimą, didina nepasitikėjimą valstybę ir jos institucijomis ir žaloja teisinė, teisės viršienybės principą. ES korupcija kasmet kainuoja iki beveik trilijono mili, eurų arba 990 milijardų eurų. Tai yra didžiulis skaičius. Korupcijos indeksai dažnai neatskleidžia ir ryšių tarp korumpuotų valstybių, nes ryšiai paplitę visame pasaulyje. ES dedė labai daug pastangų, kad kovotų su korupcija ir užkirstų ją į kelią. Bet vis tiek yra labai daug problemų. Pirmiausia, reikia kalbėti ir apie informacijos teikimą ir apie antikorupcinių priemonių efektyvumą apie tai, kokiu, su kokiamis kliūtimis susidūrė tie, kurie kovoja su korupcija. Tikrai atėjo metas mūsų verslui, mūsų pilietiniai visuomeniai kovoti su korupcija platesnė, dides, didesnių mastų platesnė prasme. Tik sažininga, konkurencinga aplinka gali užkirsti kelią korupcijos klėstėjimui. Tikiuosi, kad ataskaita padės uh, sprendžiant kai kurias problemas. Ir tikiuosi, kad mūsų ataskaita ne tik pakartos 13 metų ataskaita, bet sustiprins mūsų tikslus, pagilins mūsų suvokimą ir padės spręsti problemas. Mėly kolegos, labai džiaugiuosi šiandien galėdamas pasveikinti visą būrį labai aukštos kvalifikacijos ekspertų mūsų posėdėje. Aš manau, kad kovojant su korupcija labai svarbu atsižvelgti ir į žmogaus teisų aspektus ir didinti visuomenės suvokimą. Todėl džiaugiuosi labai galėdamas pasveikinti mūsų ekspertus, tikiuosi iš jų išgirsti labai įvairių, labai įvairiapusiškų analizių ir žinau, kad jūsų pateiktos žinios tikrai labai papildys mano rengiamą pranešimą ateityje. Dėkojame, ponė Užtrevičiau. Pirmiausia, kalbės profesorė daktarė Ane Pietas. Jos tema - korupcijos ir žmogaus teisų pažeidimų sąsajos iš teisinės pusės. Ji pasisakys apie iniciatyvas jungtinėse tautose kovojant su korupcija. Profesorė yra Max Planko instituto e, viešosios teisės skyriaus vedė, direktorė ir šią temą domisi jau ilgai. Na, kaip jau ir žinoma, tai galbūt yra atsitiktinumas, galbūt toks ryšys, kur valstybės, kuriuose aukštas e, korupcijos lygis, yra tokios tos pačios valstybės, kur yra pažydžiam žmogus teisės. Tai jeigu pagal Transparency International e, korupcijos indeksas 15 metais aukščiausias indeksas yra pasiekęs Afganistanas, Koreja, Somalija, Somalis. Ir e, aišku, yra aukštas korupcijos lygis ir žmogus teisų pažeidimai. Aišku, negalima daryti išvadų, bet korupcija ir žmogus teisų pažeidimai klesti tame pačiame, to pačioje aplinkoje. Ir ko gero gal turi tas pačias priežastis kaip e, kaip skurdas ir e, korupcijos pasiekmės vystimuisi, skurdo mažinimui, e, valdysenai, žmogus teisėms verčia ES imtis aktyvios antikorupcinės politikos. Įvairios konvencijos egzistuoja ir komisija e, rengia nuolatinius pranešimus. Taip pat yra ir tarybos e, sprendimas, e, pamatinis sprendimas dėl korupcijos privačiame sektoriuje. Tačiau kalbam apie ES, bet mūsų sustrupinimas šiandien yra susijęs su korupcija kitose šalyse, ne tiek um, ES pareigūnų korupcija, tačiau kišininkavimu, e, kišių priėmimu, atkapais vadinamais trečiosiuose šalyse būtent e, pietuose, pietinėse e, šalyse, kurios gauna ES pagalbą ir dotacijas. Taigi mūsų susirūpinimas šiandien yra sritis, kuri yra universalime lygmenyje ir e, BCD konvencija dėl užsienio kišininkavimo 97 metais apie tai kalba ir taip pat 2003 metų jungtinių tautų konvencija prieš korupciją. Ir, kaip žinote, e, mes dirbame su regioninėmis ekonominėmis organizacijomis, tačiau, kiek aš žinau, e, es ne kalbėjo apie e, Junktinių tautų e, konvencijos ratifikavimą kaip, kaip organizaciją. Parlamento rezoliucijoje 13 metais buvo paminėta, ši rezoliucija jau buvo paminėta, taigi cituoju, korupcija apsunkina ir sukelia neteisingus e, ir diskriminacinius, e, diskriminacinius rezultatus. Tai e, yra 13 metų rezoliucija. Ir būtent šis požiūris mintis, kad korupcija leidžia pažeidinėti žmogaus teisės, tam pritarė ir kiti tarptautiniai veikėjai. Ir dėl to Junktinių tautų žmogus teisų taryba propaguoja ir laikosi žmogaus teisėmis grindžiamų požiūrį į korupciją. Taigi jungtinių tautų taryba e, turi patarimą į komitetą ir pavedė jam tyrinėti korupcijos įtaką žmogaus teisėms. Ir komitetas parengė baigiamąją ataskaitą 15 metais. Ir po to jungtinių tautų valstybės narės buvo paprašytas panešti be geriausias praktikas, kaip kovoti su, su korupcija ir užtikrinti žmogaus teisės. Ir at, šiame tyrime dalyvavo 27 ES narės ir taip pat tai apėmė labai svarbės valstybės, tokias kaip tarp jų buvo Rusijos federacija ir Marokas. Ir E, išvada, e, išvados buvo įtrauktos į Jungtinių tautų aukštojo komisaro ataskaitą ir ji buvo parengta šių metų balandį. Taigi turim tokį dokumentą ir jame yra susumojamas geriausios praktikos. Taigi koks yra pagrindas, kodėl Jungtinės tautos e, skatina tokį žmogus teisėmis grindžiamą požiūrį. Priežastis yra tai, kad specializuotos konvencijos kovoje su korupcija, jų rezultatai buvo nuvilintis. Problema yra tai, kad visos šitos antikorupcinės sutartys, kurias turime daug. 10-15 priemonių, ne vien tik tai universalius, bet ir vietinės, regioninės priemonės padedant nuo Latino Amerikos šalių. Šitas tarptautinės konvencijos nepakeičia fakto, kad komisija yra nebaudžiama, bent kol kas. Taigi, dėl to reikia naujo požiūrio. Kaip sakiau, parlamento rezoliucija teigia, kad korupcija skatina diskriminaciją ir žmogus teisų pažeidinėjimus. Ir papildomas klausimas, kurį galima iškelti, yra ar teisinių požiūrių kur korumpuoti veiksmai ne tik taip sunkina padėti žmogus teisų srityje, bet ar pažydžia konkrečias žmogus teisės, ypač socialinės teisės, kaip jau buvo kaip minėta pranešėjo, tai ar tai pažeidžia žmogaus teisės konkrečiais atvejais. Ir šis klausimas praktinė prasme yra labai svarbus, kadangi įrodyti žmogaus teisų e, pažeidimus per korupcinius veiksmus gali būti e, atskaitos taškas e, taikant naujas tarptautinės antikorupcijos priemonės. Ir tai galbūt galėtų uždaryti, užverti tą didžiulę įgyvendinimo spragą. Čia kyla du klausimai. Pirmiausia, ar korupcija gali teisiškai nusekliu būdu aiškinama, kad tai yra žmogus teisų pažeidimas. Ir antrasis klausimas, ir manau, reikia paminėti, pamastyti apie tai irgi, ar korupciniai veiksmai turėtų būti laikomi ir sankcionuojami kaip žmogus teisų pažeidimai, ar tai būtų prasminga normatyvinė prasme. Trumpai dėl e, pirmojo teisinio techninio klausimo, ar galima kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus e, korupcinių atžvilgių. Ir e, jungtinių tautų praktika praktikoje yra laikomas švelnesnio žodino, švelnesnių e, terminų. Ir visi tekstai kalba, daro nuorodą tik tai į neigiamą poveikį, neleidžiant nugauti žmogus teisėmis. Visi tekstai teigia, kad korupcija kenkia žmogus teisėms. Tačiau teisinių požiūrių esminis dalykas, ar e, tokią situaciją mes kvalifikuosim kaip jį kenkia žmogus teisėms, ar kvalifikuosim, kad tai yra tikras žmogus teisų pažeidimas, kuris yra neteisėtas ir galime jo požiūrį taikyti e, teisinės priemonės ir sankcijas. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, apie kokį elgesį mes kalbam ir reikia daryti skirtumą tarp dviejų atskaitos taškų šitų požiūrių. Pirmiausia, yra konkretus korumpuotas elgesys, kaip elgesi pareigūnas, kuris yra priskiriamas prie valstybės, kadangi pareigūno veiksmai, viešo pareigūno veiksmai yra valstybės veiksmai. O antras dalykas yra bendra antikorupcinė politika valstybėje kaip, kaip, kaip visumoje, kad valstybė kaip tarptautinis juridinis asmo. Ir e, gyventinimas, taikymas e, antikorupcinių priemonių kaip e, to reikalauja tarptautinės konvencijos ir tai yra neveikimas, valstybės neveikimas. Ir kadangi žmogaus teisės sukelia valstybės prievolės, kad valstybė taptų aktyvi, tuomet valstybės neveikimas gali pažeisti e, žmogaus teisės. Ir tai reiškia, jeigu kitaip tariant, kad e, veiksmingos antikorupcinės priemonės gali būti laikoma būdu į vykdant valstybės prievolės įgyventinant tarptautinės žmogus teisės. Kaip žinote, visos žmogus teisės sukelia prievolę, valstybės apsaugos prievolę ir tai buvo numatyta trečiųjų šalių atžvilgių, tai yra kalbant apie e, ūkio subjektus, tai yra versto subjektus, kurie gali kelti žm grėsmę žmogus teisėms. Tačiau pagal e, žmogus teisų įstatymus e, valstybė turi ne vien tik tai saugoti asmenys nuo kitų privačių asmenų veiksmų, pavyzdžiui, ūkio subjektų, bet taip pat reikalauja, kad valstybė mažintų e, struktūrinės e, grėsmės, kai valstybė ar valstybės pareigūnai dalyvauja tokioje veikloje. Kalbant apie socialinės ekonominės teisės, kurios, kurias labiausiai paveikia korupcija, pavyzdžiui, tai teisė gauti sveikatos paslaugas, teisė į švietimą, tai tarptautinės konvencijos turi bendro pobūdžio nuostatas antrame straipsnėje ir, ir ten yra sakoma, kad valstybės turi prievalį įgyvendinti socialinės, ekonominės teisės ir sakyčiau, kad tam tikromis aplinkybėmis korupcija ir korupcijos toleravimas yra šios prievalės pažeidimas. Tai yra prievalės įgyvendinti socialinės ekonominės teisės. Pagal tarptautinę ekonominį ir socialinį taisų konvenciją valstybės narės, visos valstybės narės turi esminę prievolę imtis žingsnių ir formuluotė yra tokia, valstybės narės turi imtis žingsnių atsisiekiant palaipsniui pasiekti šioje konvencijoje numatytų teisų įgyvendinimą. Tai yra Junktinių tautų socialinių ir ekonominių teisų konvencija. Tai lengva matyti, kad tie žingsniai, reikal, kurių reikalauja konvencija reikal, ir jų tikslas yra e, užtikrinti, kad neliktų kliučių naudotis ekonominės, socialinėmis, kultūrinėmis teisėmis. Ir korupcija būtent ir yra tokia kliūtis. Todėl valstybė privalo imtis antikorup, antikorupcinių priemonių. Pavyzdžiui, visų vyriausybinių lėšų netinkamas e, panaudojimas pažydžia tokį prievolę, kadangi tokiais atvejais, e, jeigu yra valstybės pareigūnų finansavimas, jų gerbuvio finansavimas pažeidžia gyventojų teisės. Kita pagrindinė problema, jeigu norėsim kalbėti ir įrodyti žmogaus teisų pažeidimus, yra doktrininė problema. Tai yra priežastingumo problema turime įrodyti priežastingumą tau, tam, kad ir, įrodyti žmogus teisų pažeidimą, tai yra e, tarptautinės valstybės atsakomybės e, konvencijos prievolė. Ir čia reikia nurodyti, kad priežastingumas pagal sinekuanon, pagal e, reikalingumo principą ir reikėtų turi būti vertinimas, vertinamasis elementas, kad yra nukertamas priežastingumo, sustabdomas priežastingumas, kadangi yra ryšys tarp korupcijos ir netinkamos sveikatos apsaugos, ta švietimo sistemos iš kitos pusės. Tai yra ta ilga tarpinė grandinė. Tai kaip įrodyti priežastingumą? Reikia įrodyti, kad korupcija korupciniai veiksmai, buvo nekvanon korupciniai veiksmai, bet turėtų būti e, artimumas tarp e, pažeidimo ir e, žmogus teisų pažeidimo. Taigi, pavyzdžiui, neveikimas, sakysim, atsisakymas išduoti diplomą ir panašiai, tai sukelia žmogaus teisų pažeidimus teisinė prasme tik tada, kai pažeidimas, kaip pavyzdžiui, e, pažeidimas susijęs su gau, teisė gauti maistą, teisė gauti išsilavinimą, yra numatomas ir nepašalinamas. Ir to nepadaro e, valstybės pareigūnai arba pasibus valstybės aparatas. Vienas pavyzdys - kyšiai e, kurie duodami pareigūnams aplinkos saugos srityje, priežiūros pareigūnams. Tikslas, jų tikslas yra, kad tas pareigūnas nematytų kabutėse, kad yra, pavyzdžiui, sabartinuose išpečiamos nuodingos atliekos ir tai yra priežastis dėl to, kad viet, tos gyventojams ir kenkiama vietos gyventojų sveikatai. Ir jeigu tokios priešastys nepašalinamos, tai yra korupcija. Tai reiškia, kad korumpuota tolerancija e, įstatymo požiūrį yra vietos gyventojų teisų e, pažeidimo priežastis. Ir tai ir pažeidžia jų fizinę integraciją, jų sveikatą. E, šalia priežastingumo problemos yra ir priskirimo problema korupcinio elgesio nustatymo arba priskirimo problema. Aš čia nesigilinsiu, tik taip padarysiu išvadą, apibendrinsiu Ir noriu iškelti vieną klausimą diskusijoms. Tai yra tas priekaištas, kad žmogaus teisų kalba ir žmogaus teisėmis grindžiamas pompūdis yra vakarų darbotvarkė ir vakarų vertybių primetimas, kurios apsunkina antikorupcinės e, darbo tvarkės e, taikymą. Ir, na, aš manau, kad tokia kritika yra labai e, įtikinanti, bet vis dėlto reikėtų visą tai versti nuo, nuo, nuo, nuo, gal, nuo kojos, tiesiog versti viską atvirkščiai, aiškinantis. Dėkuoju, profesorė. E, Dabar suteiksiu žodį ponui Anton Duplessis. Jis yra instituto direktorius ir taip pat tarptautinių grėsmių skyriaus vadovas. Jis, jo darbo sritis yra būtent kova su korupcija Afrikoje ir e, naujos grėsmės saugumui, e, terorizmas ir kitos. Ponas Deplesys taip pat yra e, tarptautinių e, E, grėsmių ir tarptautinio nusikalstamumo skyriaus vadovas. Jis daugiau nei 20 metų dirbo saugumo srityje. Ir e, buvo atsakingas už kovą su tarptautiniu nusikalstamumu. Ir e, jis, jis yra taip pat jungtinių tautų konsultantas. Dėkoju man didžiulė garbė šiandien dalyvauti šiame renginyje ir kalbėti apie tai, kas yra labai e, man artima. Aš prieš keletą metų savo karjerą pradėjau kaip prokuroras, e, bet iš tiesų norėjau būti inžinieriumi. E, bet vieną dieną Nelsonas Mandela sakė, e, kalba apie tai, e, kodėl atsitinka e, žmogaus teisų pažeidimai, todėl aš nusprendžiau e, baigti inžinieriaus karjerą ir pradėti dirbti šioje srityje. Ir iš tiesų daugelį Afrikos dalių e, yra labai svarbus žmogaus teisų e, klausimas ir jisai daug reiškia social, socialinę prasme. E, ir dirbdamas Afrikos šalise aš bandau e, propaguoti teisės valstybę, teisės viršenybės principą, e, konsultuoju nacionalinės vyriausybės. E, bet prisimenu, kaip 2003 metais, kai aš buvau, e, tyriau vieną labai stambų korupcijos atvejį vienoje šalyje. Ir e, E, jis, e, tas atvejis e, buvo susijęs su aukštais valdžios sluoksniais ir tada aš supratau, kaip e, teisė dažnai tampa politikos auka. Ir e, tuo metu e, Pietų Afrikoje e, mums, e, mums pavyko kažko pasiekti. Ir iš tiesų e, todėl yra labai svarbu e, naujų, nauj, naujų požiūrių žvelgti į korupciją. Ir taip pat noriu pasakyti, kad nepaisant mano pesimizmo susijusio su teisės e, viršenybės principu, Aš manau, kad e, kalbant apie Afrikos kontinento atvejį, galima, e, ateitį galima pasakyti, kad ne, nepaisant to, kad Afrika susiduria su tiek daug iš, iššūkių, manau, kad e, tie iššūkiai, iššūkiai, nesvarbu ar tai būtų konfliktai, ar terorizmas, ar didelė migracija, ar klimato kaita, e, iš tiesų jų esmė yra korupcija. Ir E, dažnai tai yra nesuvokia, nepakankamai vertinama ar nesuvokiama, nes e, dauguma žmonių negalvoja apie korupciją. Ir kalbėdamas e, su uh, su, pavyzdžiui, verslininkais, e, aš matau, kad žmonės nesuvokia, kaip paplitusi ta korupcija. Korupcija yra didžiausia grėsmė e, Afrikoje, kuri gali tiesiog sugriauti, sunaikinti visą tą e, žemyną. Ir todėl man yra labai svarbu, kad mes kalbėtume apie naują požiūrį į korupciją. Ir e, tai aišku taip pat yra susiję ir su žmogau, žmogaus teisėmis. Ir tai yra ne tik teisiniai aspektai, mums reikia čia kalbėti taip pat apie politinį imperatyvą, apie e, tomis politinėmis grėsmėmis, su kuriamis mes susidurėme dabar. E, reikia nepamiršti tų e, tokių atvejų kaip terorizmas, migracijos augimas. E, E, kalbėdama su privataus sektoriaus e, atstovais, aš sakau, kad e, kova su korupcija yra taip pat svarbus dalykas ir jums, nes tai yra visų mūsų prioritetas, jeigu mes norime, kad šiame žemynė liktų taika, įsivyrautų taika ir kad tas žemynas būtų stabilus. Aišku, mes susidurėme su didelio masto korupcija Ir, ir, ir aš atsimenu, e, ką, e, ką, ką, ką pasakė Konstitucinis teismas. Pietų Afrikos konstitucinis teismas e, šiame kontekste. Ir kad tai yra konstitucijos teisės dalykas. Ir Todėl yra labai svarbu e, remti teisinę valstybę, teisės viršenybės principą, nes, nes jeigu nėra kovojama su šita problema, tai tuomet e, pati valstybė ne, negali e, tinkamai funkcionuoti. Ir e, čia taip pat reikia nepamiršti ir vyriausybės vykdomos politikos bei teisinės atsakomybės. Ir kaip pirmoji e, kalbėtoja sakė, e, ši problema, korupcijos problema yra ne tik Afrikos problema, bet tai yra tarsi toks katalizatorius, kuris iššaukia visas kitas problemas. Ir e, aišku, e, vienas iš iššūkių, su kuriais susidurėme, yra būtent žmogaus teisų pažeidimai. Ir dažnai mes turime ieškoti atsako e, ne tik pasitelkę teisinius mechanizmus, teisinės priemonės, bet ir kitas įmanomas priemonės, kurios padėtų kovoti su korupcija. Ir iš tiesų aš labai dažnai e, kalbu e, įvairioms auditorijoms ir matau, kad žmonės nelabai supranta, ką aš e, noriu pasakyti. E, pastaruoju metu didelį dėmesį skir, skirdamas kovai su korupcija, aš e, manau, kad kol kas mums dėja nepavyksta e, tinkamai su juo kovoti, bet Bet e, reikia nepamiršti, kad dažniausiai korupcijos aukomis tampa e, labiausiai pažeidžiami e, visuomenės sluoksniai. Ir aišku, svarbus aspektas čia yra politinės valios klausimas. Ir, ir čia vėl mes galime kalbėti apie e, tą ryšį tarp politikos ir teisės. E, žmogaus teisės yra e, svarbi pradžia, nes žmogaus teisės yra grindžiamos atitinkamomis konvencijomis e, Junktinių tautų e, saugumo taryba, e, Afrikos saugumo taryba čia daro e, svarbius veiksmus, tačiau jos nelabai ką gali nuveikti e, kovodamos su korupcija. Ir yra įvairių žmogaus teisų pažeidimų, kurie yra susiję su valstybių, e, pačių valstybių veikla. Ir kol kas nėra kažkokios tinkamos priemonės, kaip mes galėtume e, kovoti su korupcija, duoti jai atsaką. Ir e, kol kas ne, ne, nevyko netgi tinkamai įgyvendinti jungtinių tautų konvencijos manau, kad e, tos politinės valios nepakaks. Taigi, ką būtų galima padaryti? Aš e, nesiūlau dabar atsisakyti įvairių baudžiamojo persekiojimo veiksmų. Aišku, tai turėtų vykti ir toliau. Ir mes turime taip pat didelį dėmesį skirti skaidrumui ir taip toliau. Mes turime e, stiprinti pajėgumus šioje srityje, bet to nepakaks. E, mums to nepakaks, kad mes galėtume e, persekioti tuos asmenis, kurie yra susijęs su šia problema ir kurie, kurie atstovauja aukščiausiam politikos sluoksniui. Manau, kad mes turime turėti priemonės, kurios padėtų vyriausybėm e, vykdyti savo moralinę pareigą, apginti savo piliečius. Ir taip pat mes turime e, padaryti taip, kad e, tie žmonės, kurie atsakingi už tam tikros sistemos kontrolę, kad jie tinkamai veiktų. O dabar aš pateiksiu keletą praktinių pasiūlymų ir išvadų. Nors žmonės dirbantis žmogaus teisų srityje supranta visas problemas, jie mato, kiek mažai jie gali pasiekti, tačiau jie e, bando kažką pasiekti ir e, kai yra kalbama apie korupciją. E, Ir aš manau, labai būtų svarbu, kad tos atitinkamos bendruomenės ar žmogaus teisų organizacijos galėtų keistis tarpusavį informaciją, kad būtų kuriami atitinkami tinklai. ir kad būtų palengvintas antikorupcijos komiteto ir žmogaus teisų komiteto veiklos. Nes jo, šie, šio, šios institucijos susiduria su tikrai didžiuliais iššūkiais. Ir čia reikia kalbėti apie atitinkamų projektų įgyvendinimą. Taip pat aš manau, kad Afrikos antikorupcijos organizacijas reiktų geriau labiau remti ir e, kurti tinklą, kaip tos visos organizacijos galėtų e, naudotis viena kitos ekspertizėmis ir informacijomis. E, ir mes turime, e, kiek įmanoma, labiau bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis e, e, Afrikos valstybėse ir, aišku, bendradarbiauti su Afrikos sąjunga ir atitinkamų valstybių vyriausybėmis. Turime ieškoti partnerių vietoje. Ir taip pat yra labai svarbu suvokti kokį vaidmenį gali e, vaidinti atitinkami veikėjai ir organizacijos. E, taip, taip pat mes turime e, tą antikorupcinį aspektą įtraukti į vystimosi pagalbą. Ir paskutinis aspektas, aš manau, kad tam, kad viso to pasiektume, mums reikia tokio platesnio požiūrio ir aišku reikia suvokti, kad per vieną naktį niekas nepasiveiks E, manau, kad mes turime bendrauti su tinkamais žmonėmis vietoje ir e, inicijuoti e, veiksmus iš apačios į viršų. Ir taip pat mes turime pasitelkti platesnį požiūrį ir galbūt e, pradėti kurti naujas žmogaus teises, kurios būtų laisvos e, nuo korupcijos, kurios nesusidurtų su e, korupcija. Taip pat, aišku, turime veikti pagal atitinkamą strategiją ir išlikti jautrus. Taip pat yra labai svarbu padėti tinkamoms valstybėms susigražinti tą pasitikėjimą jomis. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Dabar pasitelkę Skype ryšį susisieksime su Manfredo Marokin Bohorkės, kuris yra vienos organizacijos Gvatemaloje, Transparency International Gvatemaloje atstovas. Tačiau vertimo nebus.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 sveikinama jūs su jūsų darbo sėkme šalyje, kur tokio pobūdžio darbas tikriausiai nėra lengvas. Jūs tikrai sąžiningai kovojate su nebaudžiamumu, todėl norime padėkoti Jums už Jūsų darbą. Na, o dabar vėl pakeiskime mūsų buvimo vietą ir persikelkime atgal į Europą. Igoris Černiakas yra kovos su korupcija centro Harkove Ukrainoje vadovas. Ukraina, aišku, yra šalis, kuri mus domina ypatingai, nors mes, žinoma, domimės ir kitais klausimais, bet ES ryšiai su Ukraina yra labai stiprus, pač atsižvelgiant į reformas, kurios vykdomos šioje šalyje ir kurios sunkiai skinasi kelią. Ponas Černiakas pateiks mums savo pastebėjimus, kaip savo šalies ir savo miesto Harkovo atstovas. Jis yra 2015 metų ir miesto tarybos narys. Prašom, ponia Černiaką. Dėkoju, gerbiami parlamento nariai ir šių klausimų dalyviai. Labai džiaugiuosi galėdamas pasinaudoti galimybę ir pakalbėti apie kovą su korupcija Ukrainoje. Korupcija laikoma viena iš didžiausių modernios Ukrainos problemų. Apklausos 2016 metais parodė, kad 49 procentai visų ukrainiečių laiko korupciją didžiausia mūsų problema. 39 procentai laiko korupcija didžiausia problema ir Rusijos invazija į Donbasą yra 52 procentai tų gyventojų laikoma didelė problema. Korupcija buvo viena iš priežasčių, dėl ko taip įsiliepsnojo karinis konfliktas Ukrainoje. 2013 metais išleistoje parlamento rezoliucijoje tai taip pat įvardinta. Todėl antikorupcijos reformų įgyvendinimas dabar yra svarbiausia mūsų institucijų užduotis. Mes viską suprantame, mes turime ne visu, tačiau ne visuomet institucijos suvokia, kaip kovoti su korupcija. Kartais ta kova primena tik tai kovos imitaciją. Pavyzdžiui, situacija susijusi su naujos elektroninės deklaravimo sistemos naudojimu. Deklaravimo sistema yra viena iš sąlygų įvedant bevizį režimą su ES ir gaunant finansinę paramą iš ES Ukrainoje. 2014 metais buvo priimti teisės aktai, pagal kuriuos oficialūs valstybės darbuotojai turėjo pradėti deklaruoti savo pajamas 2016 metais elektroniškai. 2015 metais gruodį Europos komisija teigiamai įvertino Ukrainos e, pažangą ir e, numatė vizų liberalizavimo režimo perspektyvą. Tačiau 2015 m. E, gruodį Ukrainos parlamentas išleido naują įstatymą dėl kovos su korupcija, pagal kurį elektroninė deklaravimo sistemos uh, įgyvendinimas buvo nukeltas iki 2017 metų sausio. Ukrainos visuomenės ir Europos partnerių reakcija buvo neigiama. Taigi 16 metų kova mūsų valdžia to pakeitimo, minėto pakeitimo atsisakė. Taigi atrodė, kad niekas negalės sukliudyti naujos sistemos veikimo pradžiai. Tačiau Ukrainoje vėlgi viskas susiklosti kitaip sistema turėjo būti pradėta taikyti rūpiučio 15. Tačiau paaiškėjo, kad viena iš institucijų netliko savo darbo, neišdavė reikalingo sertifikato ir sistema neveikė. Sertifikato išdavimas užtruko keletą savaičių ir iki 15 rūpjūčio to sertifikato gauti, kaip minėta, nepavyko. Kitaip sakant, tai reiškia, kad niekas kol kas negali garantuoti, kad informacija, elektroninio deklaravimo informacija yra tiksli ir niekas negali patikrinti jos teisingumo. Taigi, kadangi reakcija į tokias problemas buvo labai neigiama, nes nors ir deklaravimo sistema pradėjo veikti, bet ji yra nepatikima, taigi ir ES pareiškė savo nepasitenkinimą, reikėjo ieškoti naują, naujo sprendimo. Pagal jį nuo rytojaus turėtų pradėti veikti nauja sistema, turėtų būti išduotas sertifikatas ir turėtų būti suteikta galimybė patikrinti, kiek teisingi yra duomenys toje elektroninio deklaravimo sistemoje. Tačiau tai yra greičiau išimtis negu taisyklė Ukrainoje. Kitas dalykas, kiti pavyzdžiai yra kovos su, anti, su korupcija biuras. Šis biuras buvo įsteigtas specialiai tirti e, nusikaltimams susijusiems su korupcija. Dėl Europos parlamento aktyvaus vaidmens e, šis biuras buvo įsteigtas laikantis kovos su korupcija principų nustatytų ir ES rezoliucijos 29 straipsnėje. Kovos su korupcija biuras pradėjo labai daugelio įtatkingų valstybės veikėjų e, persekiojimą, baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcijos. Vienas iš tų asmenų yra ponas Kulik, kuris įsigijo Kijeve labai brangių būtų ir turi daug automobilių užrašytų savo šeimos narių vardu, e, kuriuos įsigijo valstybės lėšomis. Tačiau nepaisant visko, jis dar vis yra, jis dar vis užima tas pačias pareigas. Po to, kai buvo nutarta pateikti kaltinimus šiam asmeniui, keletas biuro darbuotojų buvo apkaltinti neteisėta veikla ir e, buvo sulaikyti. Kova su korupcija Ukrainoje klostosi labai sunkiai dėl to, kad tam priešinasi visas senasis politikos elitas. Harkove situacija ypatingai sudėtinga. Harkovas jau aštuonerius metus yra kontroliuojamas vienos politinės e, grupės artimos buvusiam prezidentui Viktorui Jakunkovičiui. Ir netgi po Maidano įvykių situacija iš esmės nepasikeitė. Genadijus Kernės yra išrinktas meru, bet jis, jo vardas yra siejamas su korupcija daugelio ukrainiečių mintise. Jis netgi prisidėjo prie e, Maidano įvykių neigiamų pasiekmių. Ponas Kernes, nepaisant visko, ir toliau yra vienvaldis Harkovo e, reguliuotojas ir viršininkas. Jis jo, ir, ir jo bendrininkai aktyviai naudojasi įvairiomis korupcinėmis schemomis, išnaudoja miesto biudžetą savo tikslams ir panašiai. Mano organizacija uh, pradėjo tyrimą ir nustatė, remdamas ir Panamos dokumentais, kad egzistuoja verslo ryšiai tarp pono Kerneso artimųjų ir Dmitrijaus Medvedevo Rusijos federacijos premjero. Viena kom kompanija iš miesto biudžeto gavo daugybę milijonų eurų per pastaruosius 8, iki 80 milijonų eurų per pastaruosius metus. Ir mes dabar pradėjome tyrimą ir perdavėme jį oficialioms institucijoms, laukdami rezultatų. Yra ir kitų korupcijos schemų, kurias mums pavyko atskleisti, pavyzdžiui, jos susijusios su nelegaliu žemės skirimu Harkovo apskrityje. Mūsų skaičiavimu nelegaliai buvo perduota žemė, valstybės žemė įvairiems uh, E, verslo subjektams, tik tos žemės plotas sudarytų maždaug 850 hektarų, tai yra maždaug kaip keturi monakai. Valstybei tokiu būdu ar miestui tokiu būdu padaryta didžiulė 350 milijonų dolerių žala. Taigi nieko nenustebino ir rezultatas, kad vis, visa šita problema susijusi su ponu Kernės ir jo aplinkos žmonėmis. Visas, visos korupcinės schemos ir toliau veikia ir veikia iki šios dienos. Todėl mes, remdamiesi Europos demokratijos fondų lėšomis, mes pradėjome tikrinti, kiek teisėtos yra žemės skirimo sutartys mūsų šalyje. Spet mūsų sistema dėja Ukrainoje neleidžia taip lengvai tirti visų tų atvejų, kaip mes norėtume. Ir mes norėtume inicijuoti įstatymų pataisas, kurios leistų nevyriausybinėms organizacijoms realiau ginti piliečių teisės esant korupcijos atvejams. Tyriamosis žurnalizmas yra vienas iš mūsų svarbiausių ginklų ginant žmonių teisės, kurios, aišku, yra pažeidžiamos korupcijos būdu. Mums pavyko pasiekti kelių e, Harkovo oficialių asmenų atsistatydinimo, kurie priešinosi korupcijos tyrimams. Vis dėlto mūsų centras net pastaruoju metu yra puolamas ir jam daromos įvairios kliūtys, tai mums kelia didelį nerimą, kita vertus tai rodo, kad mes einame teisingu keliu. Noriu pasakyti, kad tik sistemiškas daromas Ukrainos valdžiai spaudimas galėtų atnešti rezultatų. Rezultatai, jeigu jie bus sėkmingi, tada gal, jie galės, jų pasiekmes galės būti be kita ko ir finansinės. Norėčiau, kad tai būtų paminėta ir busimoje parlamento rezoliucijoje. Šitas kelias yra teisingas, bet jau dabar yra trys dalykai, kurie galėtų padėti kovojant su korupcija Ukrainoje ir padėtų ginti tų žmonių, kurie kenčia nuo korupcijos teises. Pirmas dalykas - nevyriausybinio organizacijų galimybių plėtra, kad jos galėtų inicijuoti teisinius veiksmus prieš korupciją. Antras dalykas išlaisvinimas nuo kriminalinės atsakomybės tų, kurie prisideda prie nusikaltimų atsisk, atskleidimo. Kol kas to mūsų sistemoje nėra. Trečias dalykas - ryšių tarp teisės taikymo, teisės apsaugos institucijų stiprinimas. Taip pat reikia ir naujo prokuratūros įstatymo, leidžiančio kovoti su korupcija. Tai yra tie trys žingsniai, kurie būtini kovojant su korupcija ir stiprinant pilietinę visuomenę, pilietinės teises, ekonominės teises ir teisės viršinybės principus Ukrainoje. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį poniai Rebekai Danson. Tiksliai. Na, nesu tikra, kokiu būdu ištarti jūsų pavardę, Vincent ar Vansan, prancūziškai ar kitaip. Uh, Tikiuosi, jūs nesupyksite ant manęs dėl tos tarties. Kolegė dirba sportas už teisę koalicijoje ir vadovavo kampanijai nukreiptai prieš, ko, prieš e, žmogaus teisų pažeidimus ir nukreiptai kovas su korupcija Azerbaidžiane. Ši organizacija, kurią jie atstovauja, susi, labiausiai dirba su korupcijos ir žmogaus teisų pažeidimo sąsajo, sąsajomis ir ryšiais. Taip pat sus, ir, ap, ir nagrinėja sporto ir korupcijos ryšius. Taigi žodis dabar poniai Vincent. Prašau. This... E, Labadiena, aš esu sporto užteisės koalicijos, tai yra tarptautinė, viena iš tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, kuri nori kaip dėmesį į situaciją žemės e, žmogus teisų srityje. Ir mes esame žmogus teisų gynėjai ir po įkūrimo, po įsikūrimo e, mus labai persekiojo ir kai kurie buvo pasodinti į kalėjimą, kai kurie turėjo, kai kurie turėjo slapstytis. Ir mano mano kolega, vienas tai yra iš Bakų, jis dabar yra su mumis. Taigi mes e, ypač pasireiškime e, Baku, kai vyko žaidynės. Aišku, aš dabar kalbu apie svarbiausius klausimus. Na, gaila, kad po 15 mėnesių situacija yra tokia pat bloga, kaip ir buvo, gal net blogesnė. Azerbaidžianas yra e, kenčia nuo tų pačių klausimų, kurie buvo aptarti, korupcija ir žmogus teisų pažeidimai, tai eina kartu. Ir e, didelis žmogus teisų pažeidimai vyksta sistemingai. E, Šit tie svarbus įvykiai Europos žaidynės ir taip pat e, šios, šią vasarą Europos Grand Prix tik tai pabrėžė tas persekiojimus Azerbaidžiane ir e, turėjo neigiamą įtaką žmogaus teisų situacijai. Ir mes norėjome, kad tarptautinė žiniasklaida, tarptautinė bendruomenė atkreiptų dėmesį šitą e, šalį ir norėjome skaisti informaciją, informuoti visuomenę apie žmogaus teisų pažeidimus, tokie plačių mastų, kurie vyksta Azerbaidžiane, bet negalima buvo imtis konkretesnių veiksmų, kad e, Azerbaidžiano valdžia būtų nubausta už savo veiksmus. Ir ar Azerbaidžianas yra viena iš korumpačiausių šalių mm, pasaulyje. Ir tai yra 118-168 e, e, pasaulio šalių pagal korupciją. Ir taip pat žurnalistai be sienų yra mūsų koalicijos e, bičiuliai ir jie suteikė Azerbaidžianų 163 vietą 188 dėl spaudos laisvės varžymo prezidento Hamalievo šeima, visi oligarkai e, pumpuoja milijardus valstybės, e, iš valstybės lėšų ir tai nušviečia e, žiniasklaidos priemonės, radio laisvoji Europa, radio, laisvės radijas ir jie tai nušviečia ir tai ypač apie tai kalba žurnalistė Ismailova, galbūt tą vardą jūs žinote, tai yra mūsų kolega, kuris sumokė didelę kainą už savo drąsą E, kalbėdama apie rizikingą temą Azerbaidžiane. Ir buvo bandoma ją apšmeišti, buvo Azerbaidžiano valdžia, dar takė įspaudimą daug metų ir 12 metų kovo mėnesį jie gavo voką ir e, kur buvo pasakyta, kad arba e, baik, arba nukentėsi. Jis dėl to, jie buvo drąsi ir rodė šito e, režimo e, korupciją, bet galiausiai ji buvo areštuota 14 metų gruodį ir vėliau ji buvo nuteista 7,5 metų kalėjimo bausme. E, kaltinimai buvo ekonominiai, bet jie buvo sufabrikuoti ir politiškai motivuoti ir ji praleido 18 mėnesių kalėjime, kol galiausiai buvo išlaisvinta, ji nebe kalėjime, tačiau jai draudžiama keliauti. Tai įprastinė taktika, kuri e, yra įprasta Azerbaidžiane, daug žurnalistų e, negali palikti šalies dėl politinių priežasčių. Ir ji dabar yra Azerbaidžiane ir jos teisės ribojamos. Taigi e, negalim pasakyti, kad situacija Azerbaidžiane pagerėjo, jokių būdų. Taip pat ir kita politinių kalinių grupė buvo paleisti anksčiau šiais metais ir susikūrė įspūdis, kad situacija gerėja, buvo tam tikras pozityvus momentas. Tačiau dešimtis politinių kalinių lieka kalėjimuose ir pastarąsias savaitės, kai mes atostogavome Azerbaidžiano valdžia, e, toliau pažinė žmogus teisės, užgožė žmogus teisės ir labai panaši situacija kaip Turkijoje disidentai, žurnalistai areštuojami e, dėl e, tariamų ryšių su Golano judėjimu, bet tai yra tik tai, e, tai, tik tai melas, tai to negalim pasakyti. Yra, kal dabar ruošiamas referendumai, kuris vyks rugsėjo 26, dabar yra pats tinkamiausias laikas nutildyti balsus prieštaraujančius referendumui Fietos šaltiniai praneša apie šimt, daugiau negu šimtą politinių kalinių atvejų. Jie e, kalėjime lieka ilgai ir e, Ilgat Mamedov yra įkalintas, jų įstaigų kalėjime tris metus ir nėra jokių pažymių, kad jis bus paleistas. Taigi jis, kaip sakiau, tebėra kalėjime. Kitas real e, judėjimo narys, real buvo vėlgi raštuotas ir Karis Misadės ir aktyvistas ir blogeris, jisai kalėjime jau trys metai, Semahazijai, taip pat ir žurnalistas prieš porą metų atšventė du metus, dviejų metų jubiliejų, kai jis yra kalėjime po, po arešto, taip pat Geras Ibrahimoj, Mamadov, Gademon yra nauji atvejai, nauji politiniai kaliniai ir taip pat yra kaltinimai E, kankinimų. E, opozicijos finansinis direktorius Vaikmira e, vadovas, jis taip pat gali būti patalpintas į kalėjimą ir šis laikraštis yra paskutinis laikraštis, kuris drįsta kritikuoti valdžią, jis nebegali būti leidžiamas koperinio formatu nes e, valstybė tikrai kontroliuoja žiniasklaidą. Sąrašas tęsiamas. Ir bet kokie pozityvus e, poky... įspūdis apie pozityvus pokyčius yra neteisingi ir tikrai yra vidinė korupcija labai aukšto lygio ir žmogus teisės pažinėjimas Azerbaidžiane. Kokias priemonės galėtų būti veiksmingos kovojant su korupcija ir žmogus teisės pažydimais e, Azerbaidžiane? tai tiesiog taikyti individualias sankcijas prieš pareigūnus, kurie pažydinėja žmogus teisės ir yra korumpuoti. Ir buvo parengta e, labai griežta rezoliucija ir buvo kritikuojami kai kurie e, asmenys, bet turiu pasakyti, kad tai yra pats grįžčiausias žingsnis e, per pastarosius metus ir mano kolegos, kurie yra e, kalėjime, kurių vardai paminėti rezoliucijoje, vertina šitą paramą. Ir viena iš siūlomų priemonių buvo, kaip minėjau, individualios sankcijos ir parlamentas ir ES plačiai prasme turėtų tikrai imtis priemonių, kad būtų individualus pareigūnų nubausti. Taip pat tęsti kopą Azerbaidžinė su korupcija ir m, mm, skatinti e, šitą veiklą kitur, pavyzdžiui, e, jungtinėse valstybėse Vokietijos, buvo paremti Magnitskio aktai ir taip pat buvo parengti, parengtas kitas dokumentas, kuris galėtų būti priemonė e, siekiant kad Azerbaidžiano vyriausybė tikrai e, būtų e, baudžiama. Ir taip pat es turi kitų galimybių reikalauti rimtų reformų Azerbaidžiane, kalbant apie korupciją žmogus teisės, šiuo metu kalbama apie pamatų sutartų, susitarimą dėl bendradarbiavimo su Azerbaidžianu, mes skatiname, kad šitas procesas būtų tęsiamas tol, kol bus įgyventintos konkrečios reformos, pirmiausia, būtų paleisti politiniai kaliniai ir taip pat e, būtų atšaukti keliavimo draudimai atskiriams asmenims, kitos priemonės. Dabar yra būtent tinkamas laikas, kai ES dar turi, e, turi svertų ir e, tarp, e, Azerbaidžiano valdžia teigia, kad e, tarptautinė bendruomenė reikia Azerbaidžiano, o net prikščiai, bet iš tikrųjų yra priešingai. E, Azerbaidžianų reikia tarptautinės bendruomenės ir dabar yra tinkamiausias laikas veikti. Mm, dėkoju. Bueno, para concluir eh, la presentación. Labai ačiū. Ir dabar išklausysime paskutinį mūsų svečią. Steiksiu žodį žurnalistui, ponui Kristofui Kleriks, kuris yra KNAK e, laikraščio Belgijoje atstovas. Jis yra, tai yra tyriamosios žurnalistikos atstovas ir jis e, yra gavęs apdovanojimą E, už savo tyriamąją veiklą 2015 metais. Jis papasakos mums apie ryšį tarp žmogaus teisų ir e, kiek tai yra susijęs su Panama Papers ir Swiss Leaks man didelė garbė kalbėti šiame e, parlamente, nes mes kalbame apdovanojimą už mūsų atiekamą darbą ir nedažnai atitinka žurnalisto karjeroje, kad e, žurnalisto straipsnius svarsto parlamentas, tie, kurie priima politinius sprendimus. Tai dėkoju už kvietimą, aš dirbu e, Belgijoje savaitraštyje KNAK ir e, taip pat atstovauju į CIJ, tai yra tarptautinė, e, tarptautinis tyrimos ir žurnalistikos e, konsorciumas. Pas mus dirb, mes, mūsų e, ICJ įsikūrė 97 metais, pas mus dirba 11 asmenų ir iš pradžių mes traukėme į savo veiklą 76 žurnalistus iš 41 šalies, o dabar su mumis dirba 190 žurnalistų 65 šalių, tai trešdalis pasaulio šalių. Taigi aš dirbu KNAK žurnale, KNAK. Ir kai yra parengiami nauji, nauji projektai ir um, aš pritariu jiems ar ne, ir KNAK nusprendžia um, kokius straipsnius mes skelbsime, ICJ tai skelbia informaciją, aš dalinuosi informaciją, jeigu e, randam kažką įdomaus dėl apie mano kolegas e, arba apie jų šalį. Taigi man alga moka e, mano laikraštis, tačiau aš esu šitos CIJ organizacijos narys. Pirmiausia, mes e, turime atitikti tris kriterijus. Pirmiausia, mes ieškome temų, kurios yra svarbios globalia prasme ir atskleidžiame sisteminės problemas ir siekiam konkrečių e, rezultatų. Pažiūrėkime pastrosius keletą metų, e, pavyzdžiui, stiklus taip sales ir taip pat offshore informacijos nutikėjimai, tai yra panašu į Panama, Panama Papers ir kalbam apie apšornės kampanijas, yra jų labai daug. Informacija apie jas paplito iš dviejų e, kompanijų, vien iš Singapūro e, ir tai viena iš jų buvo iš Singapūro, tai vyko 13 metais, toliau Luxemburg, Luxemburg liks, mes paskelbėm informaciją 14 metais, tai buvo susijęs su mokesčiais, bet čia nebuvo offshore'inės e, kompanijos, bet tai buvo slapti mokestiniai susitarimai sudaryti tarp e, Luxemburgo valdžios ir e, kelių šimtų tarptautinių bendrovių Toliau, trečias svarbus tyrimas tai mokesčių srityje buvo Svuslyks. Apie tai paskelbėme 15 metų sausio mėnesį ir atskaitėme 800 tūkstančių slaptų Šveicarijos bankų e, sąskaitų e, tai buvo susijęs su banku Ženevoje ir buvo milijardai, e, tose sąskaitose buvo milijardai dolerių. Ir galiausiai iš šitos serijos didžiausias e, e, dalykas buvo e, Panama Papers, apie tai buvo paskapta šiuo metu balandžio mėnesį. Taigi dabar yra 16 metai ir daug laikraščių paskelbė informaciją apie offshore'nis bendrovės. Tai buvo didžiausias informacijos nuotykis istorijoje ir tai buvo istorinis bendradarbiavimas. Jeigu pažiūrėsim į šią skaidrę, matote e, Wikileaks paskelbė 1,72 gigabaitus, tai mm, kampe tas juodas, juodi kvadratai, o Panama Papers buvo didžiulė kiekį informacijos, 2,7 terabaitų. Tai pusė iš jų buvo elektroniniai laiškai, Excel mm, bylos ir e, PDF ir taip toliau, visa informacija apie tai, kaip yra įsteigiamas offshore'inės bendrovės. Tai taip pat buvo didžiausias žiniasklaidos mm, bendradarbiavimo atvejis dalyvavo 376 žurnalistai, jie atstovavo 109 mm, žiniasklaidos priemonės iš 76 šalių. Mes metus dirbome atlikdami šitą slaptą tyrimą prieš pradėdami skelbti informaciją nuo balandžio mėnesio. Čia matome tik tai porą pavyzdžių nutekintų dokumentų, taigi 11 milijonų e, iš jų ir čia yra tik tai porą pavyzdžių. Tai yra bylos, kurias e, parengė e, valdžios atstovai ir steigdami offshore'inės bendrovės. Ir offshore'inės bendrovės yra pagrindinė tema. Ekspertai teigia, kad jos turi bendras charakteristikas. Jos offshore'nės bendrovės steigiamas ten, kur yra žemi mokesčiai ir taip pat yra leidžiamas anonimiškumas. Tai labai paprasta. Aš esu Belgijos pilietis, aš e, Belgijoje įsteigiu bendrovę, tai aš palieku tam tikrą pėdsaką. Bet jeigu įsteigiu offshore bendrovę kurioje nors e, valstybėje narėje, galime tai padaryti nepaliekant teisinio pėdsako. Ir jūs e, būsite savininkas arba banko, sąlygos, banko sąskaitos savininkas tik ekspertai kalba tiesiai. Žinote, kad offshore'nės bendrovės steigiamas tam, kad būtų slepiami, slepiama pinigų plovimas ir taip toliau. Aš nesutikau ne vieno asmens, kuris pasakytų, kad offshore'nės bendrovės yra skaidrios. Tai yra būdas paslėpti. Nebūtinai jos yra neteisėtos, noriu tai pabrėžti. Kartais gali būti priežasčių slėpti, kažkas slėpti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs esate turtingas, jūs nori šantažuoti, tai bus paskata jums slėpti savo turtą. Ir žmonės, pavyzdžiui, skiriasi e, ir nori nuslėpti turtą nuo vyro ar žmonos, bet jeigu stebite kai ką nuo mokesčių inspekcijos arba inspekcijos arba policijos, tai tuomet jūsų ketinimai nėra labai aiškus. Tai noriu pabrėžti, offshore'inės bendrovės nėra neteisėtos tol, kol jūs deklaruojat savo lėšas, kurias jūs e, skiriate šiai bendroviai, jeigu jūs skelbėte apie jas. Ir jeigu jūs e, dirbate sąžiningai, dirbate su realiais žmonėms, realiais direktoriais, kad tai nebūtų tas vadinamas pašto dėžučių bendrovės. Tai nebūtinai yra nelegalu, bet aišku, gali kėti klausimas, kodėl tiek daug jis vargsta tam, kad išsteigtų offshore'inė bendrovė, jeigu galima deklaruoti mm, savo lėšas ir įsteigti bendrovę pagal taisyklės. Na, e, nuotikos, nutikėjimai e, tai prasidėjo Panamos teisės firmoje, kodėl tai paaiškina, kodėl tai vadinasi Panamos dokumentai, Panama Papers, nes ne dėl to, kad ten buvo įsteigta bendrovė, bet kadangi iš ten paskelbė informaciją, mes nusprendėme ją pavadinti Panama Papers. Matome, kad offshore bendrovės skaičius didėja, o paskui e, mažėja. Ir tai Mostak Fonseca kompanijos vien. Tai yra viena iš teisės, teisininkų firmų, kurie e, teikia bendrovės, bet ji nėra vienintelė firma. Ir panam taipas mes nurodėme, kad tai yra tik tai icebergo viršūnė, kalbant apie um, offshore'nės bendrovės. Mes daug ką paskelbėme apie daug informacijos, apie daug politikų, kurie dalyvavo procese. Tai įsivaizduokit, kokio dydžio tas, tas lietkalnis. Čia matote tik tai Lietkalnių viršūnę. Tai yra e, labai nedaug, bet tūkstančiai bendrovių. Tai matome e, kaip didėjų skaičius nuo 2010 metų ir yra e, žioks toks mažėjimas nuo 15 metų. Jau kaip sakiau, Panama, Panama nebuvo vienintelė jurisdikcija, vienintelė šalis, kuri buvo e, dalyvau šitoj istorijoje, buvo daugybė offshore bendrovių, daugiau negu šimtas tūkstančių ir taip pat Bahamoje, Seišeliuose, ne vien tik Panamoje. Čia matome Osaka Fonseca pastatą ir tai yra vienas iš garsiausių adresų, jeigu pažiūrėsim e, bendrovis adresus toliau, Panama Papers skaičiais. Ne vien tik informacijos nutekinimas buvo didžiulis, 2,6 terabaitų ir e, kalbam apie 215 offshore bendrovių, tai yra bendrovės, e, fondai, pat e, e, jos bais teiktas su Masak Fonseka pagalba, bet jeigu aš esu turtingas asmo, noriu investuoti savo lėšas į kažkur, bet aš nebūtinai galiu kreiptis į Masak Fonseka, bet aš galiu kreiptis į teisės, kons... teisės e, patarėją arba galiu kreiptis į banką, į buhalterį arba teisininkus. Ir šitie tarpininkai vaidina labai svarbu vaidmenį. Mes matome, kad yra daugiau negu 14 e, tūkstančių e, tarpininkų, kurie padeda žmonėms įsteigti apšorinės bendrovės. Buvo įtraukta į procesą 21 mokesčių rojus ir e, tarp, žmon, tarp asmenų įtrauktų į procesą buvo 12 valstybių vadovų, 61 asmo buvo šalies vadovų šeimų nariai, svarbus pareigūnai, politikai taip pat PEPS, tai yra politiškai e, angažuotų žmonių ir bankai turi atkreipti juos ypatingą dėmesį. Tai nebūtinai problema, kai e, politikas, e, svarbus politikas turi offshore bendrovę, bet aišku, tai sukelia klausimų. Taip pat buvo 29 e, milijonieriai iš Forbes, 500 turėkiausių žmonių sąrašo. Beveik visos pasaulio šalis buvo įtrauktas į procesą, 202 šalis buvo įvardintos. Ir vėlgi noriu pabrėžti, kad tarpininkų vaidmuo yra didžiulis ir e, speciali kategorija, tarpininkų kategorija, tai yra bankai. Daugiau negu 500 bankų, 511 bankų buvo, dalyvavo šito istorijoje. Ar tai jie buvo e, galutinis e, klientas, ar jie bendradarbiavo su Fonsek, Fonsek ir tūkstančiai bankų dalyvavo procese. Čia matome valstybių vadovų portretus, kurie dalyvavo procese. Jūs tikriausiai visi girdėjote apie Islandijos e, e, ministrą pirmininką kuris atsistatydino praėjus keletų dienų po publikacijos, taip pat ir Ukrainos prezidentas Petro Porošenko. Yra tik tai keletas pavyzdžių. Jeigu norite žinoti daugiau ir daugiau detalių apie kiekvieną atvejį, prašome, nueikite į mūsų svetainę, į svetainę, internetinę svetainę, ten aprašyta dauguma istorijų. Toliau, jeigu pažiūrėsim į bankus, kurie vaidino tam tikrą vaidmenį, tai kaip sakiau, daugiau negu 500 bankų dalyvavo procese, čia svarbiausia 10 iš jų, tai eksperta, Luxemburg bendrovė, jie padėjo įsteigti daugiau negu 1700 e, išorinių bendrovių. Taigi tai buvo Belgijos bankų grupės filialas. Belgijoje taip pat yra e, parlamentinis komitetas, kuris e, tyrinė Panama Papers ir jie organizuoja posėdžius su ekspertais, su eksperta. Gera naujiena yra tai, kad kaip informacija yra paskelbta. ICJ mes nusprendėme ne mesti 11 e, milijonų dokumentų į gatvę dėl įvairių priežasčių, dėl privatumo, dėl e, dėl, dėl dalyvaujančių žmonių, tačiau mes paskelbėme savo svetainėje e, pagrindinę informaciją apie 214 tūkstančių offshore bendrovių. Pagrindinė informacija, tai noriu pasakyti, kad tai, ką jūs žinosite bet kurio šalies registrė apie bendrovės, e, kokia yra bendrovė, jos vadovas, adresas bendrovės. Visa ši informacija yra prieinama į CIJ svetainėje ir mokesčių e, inspekcijas galėjo pradėti tyrimą remdamiesi mūsų informaciją. Jeigu pažiūrėsime, koks buvo Panama Papers poveikis, kurie buvo paskelbti prieš ketvirtą mėnesių. Na, daug ką galim pasakyti ir Reikjavikė, Maltoje, Londone, daug tūkstančių žmonių pradėjo protestus gatvėse. Ir rezultatas, pavyzdžiui, Islandijos ministras pirmininkas atsistatydino, Ispanijoje ministras atsistatydino, taip pat buvo atleisti iš pareigų asmenys Niderlanduose, Armenijoje, armijos generolas ir FIFO etikos komiteto narys atsistatydino ir Britanijos vicepirmininkas e, Kameronas paskelbė naujas skaidrumo priemonės ir į žurnalistus kreipėsi e, mokesčių institucijos iš vairių šalių, iš Belgijos ir kitose e, šalių, kitų šalių, tai matote išvartintos e, Slovenija, Austrija ir taip toliau bet mes negalime pateikti originalių dokumentų, tačiau svarbios informacijos bus paskelbta svetainėje, aš jums apie tai aiškinau. Toliau dėl mokestinių tyrimų jie buvo pradėti ir įvairūs tyrimai buvo pradėti įvairiose šalyse tai yra kova su pinigų plovimu ir banko priešos institucijos tai ir prokuratūra pradėjo veiklą visoje eilėje šalių. Argentinoje, Danijoje, Švedijoje ir taip toliau ir taip toliau. Toliau Urugvajuje policija areštuojami penkis asmenis, kurie įtariami pinigų e, plovimu atstovaujantis Meksikos e, narkotikų kartelį, taip pat ir Junktinėse valstijose. Ir e, tai įrodo, kad jeigu jūs žengite žingsnį, jeigu užsimate rimtų kriminalinių tyrimų tarptautinių lygmenių, tai dažnai, te, kad ir tyrinėti offshore'nės bendrovės, tad tai yra labai sunku, netgi ir prokuratūrai, kadangi jie priklauso nuo informacijos keitimosi, o tam reikia jurisdikcijų, kurios turi offshore'nės bendrovės, kurios gali būti ekonominė prasme klestėti. Taigi, ką reikėtų atsiminti šitos prezentacijos, taip kad informacijos mainai yra sprendimas idealiame pasaulyje nebūtų jokių offshore bendrovių, bet kol mes nesugūrėm šito idealaus pasaulio, reikia keistis informaciją kaip įmanoma daugiau. Jeigu, pavyzdžiui, Belgijos mokesčių inspekcija arba prokuratūra nu, pateikė klausimą Panamai ir Seišelėms ar bet kuriai šaliai, tai geriausių atvejų informacija apie tam tikrą offshore bendrovę bus e, išsiunčiama per e, Belgijai. Tai tokia yra mintis. Europos parlamentas e, įsteigė tyrimąjį komitetą, ir darbo rezultatai bus paskelbti kitą mėnesį, taip pat įvairios valstybių vyriausybės taip pat ėmėsi veiksmų. Taigi matome, per keletą mėnesių jau daug kas buvo nuveikta ir tikime sužinoti apie visų pradėtų tyrimų rezultatus visame pasaulyje. Dėkoju Jums, kad klausėtės. Thank you very much. Dėkoju. Dabar žodžius teiksiu poniai Ana Gomes. Ji buvo šio, pranešėja šią temą. Uh, Dėkoju už tai, kad buvo surinkta šitas klausimas žmogaus teisų pakomitetėje ir taip pat norėčiau padėkoti visiems svečiams ir norėčiau pabrėžti tai, ką dabar pasakė ponas Kleriks. Tai labai atsispindėjo e, pagrindinėme pranešime, pirmajame pranešime, kurį mes rengėme dėl korupcijos ir žmogaus teisų. Man atrodo, kad finansinė sistema e, kaip tik ir e, remia tą korupciją ir čia buvo parodyta, kokius kokius, kokie duomenys buvo atskleisti Panamos dokumentuose. Iš tiesų tai yra labai rimti veikėjai, kurie, e, kurie e, vykdo veiklas tais pinigais, kurie, kurie yra į tai įtraukti ir tai yra labai garsus bankai Junktinėje karalystėje Aš kaip tik dabar matau ataskaitą, kuri buvo pask paskelbta viename Amerikos laikraštyje, e, kaip e, Vokietijos bankas Deutsche Bank išvystė schemą, kaip padėti e, e Rusijos e, tam tikriems. E, E, tam, vykdyti tam tikras Rusijos schemas. Taigi mes matome, kad mūsų bankų sistema, mūsų finansų konsultatų ir teisininkų e, sistema yra praktiškai pagrindiniai veikėjai visose tose e, korupcijos atvejuose. Ir kalbant apie informatorius, apie tuos drąsius žmonės e, iš Gvatemalos, Azerbaidžiano, Ukrainos ir kurie daro viską, ką, ką gali. Pavyzdžiui, Ukrainos atvejs yra toksai pavyzdinis tarsi atvejs, jį, jį nuolat reikia e, kartoti dėl to, kad didžiulės sumos buvo pavoktos ankstesnio režimo. Ir į tai yra įtraukta ir ES finansinė sistema per atitinkamus veikėjus, teisininkus, bankus, kurie veikia ES ir taip toliau. Ir e, mes matome, kaip mes tiesiog esame vedžiojami už nosies. E, ir manau, kad mes turime būti labai e, atsargus ir manau, e, ir, ir labai atidžiai nagrinėti visus tos atvejus ir, ir Panamos dokumentų tyrimo komitete mes tą ir darysime. Dabar e, garsiai skamba e, Apple atvejis, e, kai paaiškėjo, kad Apple e, moka per mažai mokesčių ir vėlgi Europos komisija kažko nepadarė, ką ji turėjo daryti. Taigi mes matome, kokia informacija buvo atskleista per e, atitinkamus dokumentus. E, Ir e, turime nepamiršti e, savo e, spaudimo, Europos parlamento spaudimo. Mes jį turime daryti Europos komisijai, kad jį atliktų savo, e, savo darbą. E, mes jau matėme, kas buvo LuxLeaks atveju, dabar matome kitus naujus atvejus. Ir iš, iš tiesų turime nuolat pabrėžti tuos atvejus. Ir jūs labai teisingai pasakėte, kad. E, tai yra susiję taip pat ir pinigų, su pinigų plovimu, e, e su tuo, kad tink, tinkamai neveikia bankų sistema. E, tai reiškia, tai yra visa tokia iškrypusi, sugedusi sistema, kuri leidžia įvykti tokiem atvejams, e, kalbant apie e, tokias. Per tokias atitinkamas e, įmonės E, kurios veikia šioje srityje ir dažnai e, net ir e, fiziniai asmenys slypi už to, konkretus fiziniai asmenys. Ir tai yra, tai palėtė keletą ES valstybių, ne tik, ne tik Kiprą ir Maltą. Ir iš tiesų mes matome baisiai iškrypusią sistemą, kuri leidžia būtent vykti tokiems dalykams. Ir mes kalbame apie korupciją ir žmogaus teises, bei žmogaus teisų pažymus taip pat ir ES, nes dažnai žmogaus teisės yra pažeidžiamos, pavyzdžiui, Portugalijoje, Airijoje, Italijoje e, taikant tas vadinamasias taupimo priemonės. E, nes tos priemonės yra taikomos, pavyzdžiui, e, sveikatos apsaugos, švietimo sąskaita ir taip toliau. O e, didelės lėšos tuo pat metu plaukia į offshore'inės kompanijas. Ir mes turime šitą klausimą taip pat kelti ES, kalbėti nuolat apie kovą su korupcija taip pat Europos Sąjungoje. Nes aš esu įsitikinusi, kad e, lėšų, didelė dalis lėšų iš Azerbaidžiano, Gvatemalos, Angolos ar Ukrainos yra perplaunamos per mūsų bankus, per bankus e, veikiančius Europos Sąjungoje. Ir manau, kad mes turime skirti tam ypatingą dėmesį ir nuolant akcentuoti, kad E, e, reikia kontroliuoti e, bankus, kurie gauna licenzijas veikti Europos Sąjungoje. Nes tai liečia mus, mūsų lėšas. Dėkoju, ponė Gomes. Toliau žodį suteiksiu EIVT, o paskui komisijos atstovams. Pirmiausia, Rikardo Setrik. Jis yra atsakingas už e, žmogaus teises ir už daugiašalę diplomatiją EIVT tarnyboje. Dėkoju. E, kolega iš Europos komisijos mane papildys. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, už tai, kad buvo šitas, ši, surinkti šitie klausimai, nes tai yra tikrai labai svarbus klausimas, specifinis klausimas, kurį mes aptarėme. Uh, Ir e, mums e, taip pat labai e, įdomu klausyti, buvo labai įdomu klausytis visų pranešėjų. Ir ypač, kai buvo kalbama apie naują požiūrį į šį klausimą, man atrodo, kad svarbu, kad jūs pabrėžiate ryšį tarp kovos su korupcija ir žmogaus teisų klausimų. Nes iš tiesų kartais atrodo, kad mes priklausome e, skirtingoms bendruomenėms, kad yra daugybė įvairių problemų, kurias reikia e, spręsti, bet e, štai ir ponia Ana Gomeš pasakė, kaip, kaip iš tiesų tie, tie visi. E, e, tie visi įvykiai yra tarpusavėje susiję ir kaip iš tiesų viskas yra susiję ir todėl mes turime taip pat atitinkamai koordinuoti savo veiksmus. E, kad mes ES galėtume e, duoti atsaką tokiems atvejams. Ir aš e, žvelgiu į šią problemą iš žmogaus teisų e, e, perspektyvos ir e, aišku, tai yra svarbi e, tema ir tai yra galimybė mums e, pasimokyti, kažko išmokti, ypač išgirdus apie e, patirtį iš įvairių šalių skirtingą patirtį. Ir e, labai svarbu, kad jūs pasiūlėte naują požiūrį. Ir, ir mes čia turime kalbėti apie politiką, kuri, e, kuri apimtų būtent ir e, žmogaus teisų demokratijos klausimą. Tai yra politika, kuri, politikos priemonė, kuri buvo inicijuota 2015 metais, tai yra, jai yra e, dabar metai, tai yra nauja, naujas projektas ir e, tai bus svarbus e, dokumentas e, susijęs su žmogaus teisų klausimais ir kur, tai bus dokumentas, kur neatsispindės visų institucijų veikla. Ir taip pat svarbu kalbėti apie veiksmų planą. Ir taip pat turime nepamiršti, kad mes turime e, stiprinti bendradarbiavimą, stiprinti pilietinės visuomenės e, veikėjų e, veiklą. Ir tai yra pirmoji mūsų veiksmų plano dalis. Ir mes manome, kad atsižvelgiant visus paminėtus aspektus yra labai svarbu, kad tas veiksmų planas būtų skirtas įvairioms specifinėms organizacijoms, kurios yra susijusios su kova su korupcija. Tai, manau, yra pagrindinis mūsų veiksmų plano prioritetas. Mes turime stiprinti savo pajėgumus, e, kreiptis į vietos ekspertus ekspertus, į vietos bendruomenės, vietos atstovus ir, ir stiprinti tą bendradarbiavimą. Tai turėtų būti mūsų prioritetas. Eh, Dėkojame ponui Servy. Dabar Europos komisijos vardu kalbės Aleksandra Lanša. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems svečiams apie, už šią diskusiją. Ir, Jūs paminėjot labai daug iššūkių, pateikėte rekomendacijų mums, kaip mes turėtume dirbti ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų mintis juda tą pačią linkmę. Savaime suprantama, žmogaus teisės yra ES vystomojo bendradarbiavimo pagrindas ir mūsų bendradarbiavimo su kitomis šalimis pagrindas profesorės pasisakymas buvo labai įdomus ir aš manau, kad korupcija yra vienas iš žmogaus teisų pažeidimų formų, viena iš pažeidimo formų. Kaip viena iš teisių yra ir teisė vystytis, kiekvienoje valstybėje turėtų būti garantuota ir korupcija tam kenkia. nediskriminavimas, dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas, visuomenės dalyvavimas galėtų būti vienas iš būdų kovoti su korupcija efektyviai ir veiksmingai. ko dar reikia kovai su korupcija? Reikia institucijų, kurios veiktų gerai, reikėtų teisės aktų, kurie būtų pritaikyti tai kovai, reikėtų, kad vyktų bendradarbiavimas tarp atitinkamų institucijų, tarp valstybės institucijų ir nevyriausybinio organizacijų. Taip kaip ir minėjo EIVT atstovas, komisija remia labai skirtingo pobūdžio veiksmus šioje srityje. Vieni yra prevenciniai, kiti yra tiesiogiai susijęs su kova su korupcijos atvejais. Mes remiame kont viešųjų finansų kontrolės priemonės, remiame audito veiksmus, skaidrumo didinimą, atskaitomybės stiprinimą ir kitas priemonės. Ponas Plesis Duplesys minėjo, kad dabar jau metas pereiti nuo teisiško, teisinio požiūrio prie požiūrio, kuris remiasi žmogaus teisėmis taip, tai yra iš tikrųjų e, teisingas požiūris. Ir čia yra labai daug veikėjų, kuriuos reikia remti. Vienas iš tų veikėjų galėtų būti informantai, žurnalistai, ypač tyriamojo žurnalizmo atstovai bei pilietinės visuomenės atstovai. Taigi visas šias organizacijas ir minėtus veikėjus taip pat reikia remti. Labai džiaugiuosi, kad šiandien paminėjote ir pavyzdžių, ir sėkmingų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Gvatemalos atvejais buvo toks, aš čia taip pat nemažai jo domėjausi ir komisija nemažai paremė finansiškai tą iniciatyvą, apie kurią buvo kalbama. Ir dabar geroji patirtis jau perkeliama į kitas Latino Amerikos valstybės. Tuo pačiu Mūsų dėmesį reikia sutelkti ir į probleminius atvejus Ukrainos, Azerbaidžiano atvejai yra būtent tokie. Taigi ten reikia visuminio požiūrio. Mokytis turime ne tik iš gerųjų pavyzdžių kaip Gvatemala, bet ir iš tų pavyzdžių, kurie nėra tokie džiuginantis, kuriuos šiandien išgirdome. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė, jums abiems už pasisakymus, o dabar paprašysiu pasisakyti ponui Auštrevičiui, kuris renks pranešimą. Dėkoju. Ačiū Jums už labai skirtingas ir labai įdomias prezentacijas, atskleidusias labai įvairius korupcijos aspektus. Kai kalbam apie trečiasias valstybės, negalime atsiriboti nuo savo šalies, šalių, nes daug kur interesai yra susiję. Jeigu pažiūrėsime, kur tie nešvarūs pinigai uždirbti iš korupcijos nukeliauja, tai pamatysime, kad daugumą atvejų jie patenka į Europos Sąjungą. Jie yra čia investuojami į nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, Londono Cityje Paryžiuje ar kur nors kitur, jie investuojami į prabangos prekes kitose valstybėse, investuojami taip pat ir į įmonės ES ir taip toliau. Taigi, jeigu norime išlikti vertybių sąjungą, o tikiuosi, kad mes ateityje galėsime tapti ir antikorupcinę sąjungą, taigi, jeigu norime išlikti vertybių sąjungą, turime imtis veiksmų tuoj pat. Yra gerų pavyzdžių, kurių turėtume laikytis ir jais remtis, kurie parodo, kad galima užkirsti kelią nelegalių pinigų srautams patekti į ES. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu mes, pavyk, jeigu mes įgyvendintume gerąją praktiką ir patikrintume visas investicijas, stambes investicijas, kurios patenka per ES bankus į mūsų ekonominę zoną, ir pasižiūrėtume, kiek tų srautų yra kilę iš valstybės veikėjų. Jeigu valstybės veikėjai yra didelių pinigų srautų kilmės šaltiniai, tai nieko gero tikėtis negalime. Aš manau, kad parodydami, atskleisdami tokias praktikas, mes tikrai parodytume labai gerą pavyzdį. Galbūt valstybėse narėse vienoje ar kitoje yra neblogų pavyzdžių uh, sakykime, Džiosios Britanijos teisės aktai, kurie neseniai buvo priimti, galėtų būti toks geras pavyzdys. Bet bendrai, bendrame ES kontekste mes nelabai kuo turime pasigirti. Negalime teikti, kad turime sukūrę labai tankų tinklą, neleidžiantį nešvariems pinigams, nelegalių kelių uždirbtiems pinigams pateikti į ES. Yra daug šalių, kuriuose korupcija jau seniai yra tapusi politikos instrumentu. Politikams leidžiama naudotis korupcinėmis priemonėmis tam, kad galima būtų išlaikyti įtaką jiems. Uh, jiems leidžiama uždirbti korupciniais ryšiais naudojantis, tuo pačiu naudojamasi jų lojalumu. Tačiau mes patys turime būti švarūs, jeigu norime kaltinti kitus, nes tuoj pat, kai tik tai paskelbsime kokį nors kaltinimą vienam ar kitam veikėjui, jie pasakys, o ką darote jūs, kodėl jūs priimate mūsų korumpuotus pinigus ar turite kokiu nors priemonių nuo to apsiginti. Taigi, tol, kol mes nesijimsime šių klausimų sprendimo, realiai mes neatrodysime rimtai ir tikrai negalėsime veiksmingai kovoti su korupcija trečiosiomis, trečiosiose šalyse, kur ji yra ypatingai didelio masto ir kuri tikrai tiesiogiai susijusi su žmogaus teisų pažydimais. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote, ką šis parlamentas galėtų padaryti, uh, šią linkmę, kokių teisingų sprendimų reikia, kad sistema veiktų. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį referentams atsakyti, aš norėčiau suteikti žodį ponui Demesmeker. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu savo kalbą. Norėčiau padėkoti visiems ekspertams, visiems referentams už įdomius pranešimus. Noriu palinkėti ir kolegai Užtrevičiui sėkmės rengiant pranešimą. Korupcija panaši į vėžį. Ji visose visuomenėse ir mūsų visuomenėje daro didžiulį neigiamą poveikį. 2013 m. Gomes pranešime jau buvo kalbėta apie tai, kad negalime badyti pirštų kitų asmenų nesusitvarkę savo kieme. Sąsaja tarp žmogaus teisų pažeidimų ir korupcijos, manau, visiems tapo aiški po šios dienos diskusijos ir parlamentas turėtų užduoti savo klausimą, kokio vaidmens jis gali imtis koks vaidmuo galėtų tekti Europos Sąjungai. Europos Sąjunga užsakinėja muziką vystymėsi politikoje. Todėl visose jos rytise, taip pat ir priekybos politikoje, turėtume atkreipti dėmesį į šias problemas, turėtume naudotis kiekvieną progą suteikdami paramą toms vyriausybėms, kurios šiuo požiūriu elgesi teisingai ir atvirkščiai kritikuoti tas, kurios nieko nedaro kovoje su korupcija. Europos Sąjunga, sakykime, yra vienas iš didžiausių Kongo Demokratinės Respublikos priekybos partnerių. Ir čia mes galėtume pagerinti pagalbos teikimo sąlygas uh, susėdami jas su tam tikromis konkrečiomis, e, susėdami jas su tam tikrais konkrečiais reikalavimais e, korupcijos, kovos su korupcija atžvilgiu. Egzistuoja įvairiausių susitarimų, viskas išskyrus ginklai, yra susitarimų dėl ekonominės paramos besivystančioms šalims ir panašiai. Ir tie susitarimai yra susijęti su tarptautinėmis susita, sutartimis, kurių reikia laikytis ir dažnai tas. Tie susitarimai yra nevykdomi, tačiau parama vis tiek teikiama. Na, Pakistanas galėtų būti vienas iš pavyzdžių, kur irgi sistema neveikia. Bet reikia kažkokiu veiksmu imtis, kad partneriai laikytųsi susident jau tų tarptautinių susitarimų. Jūs minėjote ir naują požiūrį. Tačiau reikėtų atsakyti ir į praktinius klausimus, koks tas naujas požiūris būtų. Gal aš iki šiol dar ne per nelik daug tuo domėjausi, bet dar kol kas man neaišku, kokie galėtų būti tie nauji procesai, kokiomis praktikomis, kokiomis strategijomis galėtumėme naudotis ateityje, laikydamėsi to naujo požiūrio. Uh, ir ką ketina atitinkamai daryti tarptautinės organizacijos siedamos šiuos du klausimus. Bet to norėčiau paklausti ir kaip teisinė praktika atrodo, ar egzistuoja kažkokios tarptautinės gairės, ar jos bus, sakykime, dabartinės esančios tarptautinės gairės, ar jos bus keičiamos, ar keisis ypatingojo įgaliotinio žmogaus teisėms mandatas. Kitaip sakant, ar nauji mechanizmai turės kokį nors praktinį, kokį nors praktinį poveikį. Taigi toks klausimas būtų. O dar vienas klausimas susijęs su situacija, kuri man yra gerai pažįstama. Aš pats esu Ukrainos delegacijos narys. Ir Ukraina yra iš 160 valstybių 130 pagal korupcijos mastą. Ir reformos, kurios vykdomos šioje šalyje pastaruoju metu, vyksta vangiai, po oranžinės revoliucijos tikrai kažin kokios pažangos nebuvo pasiekta ir visuomet apsiribojama tik tai viltimis, kad kažkas pasikeis. Kiek žinau, praktikoje vyksta nelabai daug pavyzdžiai, kuriais, kuriuos man pateikia mano uh, kolegos vietoje yra labai liūdni, korupcijos mastas ir toliau didžiulis. Ir nors ir steigiamos institucijos, atitinkamos organizacijos ir netgi keičiami teisės aktai, vis tiek niekas nesikeičia, nes nesikeičia pati korupcijos kultūra, korupcijos suvokimas. Sistema, kurioje oligarchai viską valdo ir reguliuoja, sėkmingai veikia ir toliau. Taip vyksta radoje, parlamente, teismuose, valstybės administracijoje ir netgi prezidento institucija nėra švari, kaip rodo Panamos dokumentai. Taigi be esminio pasikeitimo mes negalėsime kovoti su reiškiniu, mes galėsime viso labo apgydyti paviršinius simptomus. Taigi noriu paraginti ir toliau veikti, toliau atlikti tuos tyrimus, skatinti tyriamą į žurnalizmą. Čia žurnalistam tenka tikrai labai didelis vaidmuo. Ačiū. Dėkoju, ponė Demesmaker. Ar norės atsakymus pateikti visi kolegos? Jeigu taip, tada kalbėkite tik tai vieną minutę, nes laiko tikrai nėra daug. Ačiū. Taip. Okay, to answer the question of um, rapporteur. Taigi norėčiau atsakyti į kai kuriuos klausimus, pranešėjo klausimas. Skaidrumas, atskleidimas, tai yra vienas iš esminių dalykų. Ir tai yra tikrai nesudėtingas mechanizmas, nesudėtinga priemonė, bet labai efektyvi. Skaidrumas, duomenų atskleidimas yra tikrai labai geras dalykas. Kokios tai galėtų būti teisės formos? Uh, galėtų būti pamatinis sprendimas šiuo klausimu. Kitas tai galėtų būti priekybos lengvatų sistema. Europos Sąjunga kaip regioninė organizacija galėtų prisidėti prie jungtinių tautų atitinkamos konvencijos kovos su korupcija. Europos Sąjunga turi ir veiksmų planą kovais su korupcija neigiamais reiškiniais, galėtų savo veiksmų planą priderinti ir prie jungtinių tautų atitinkamo, atitinkamos konvencijos. Taip, aš norėčiau tik taip pridurti, aš manau, kad susijęti šios darbus būtų labai svarbu. ES savo veiklą turėtų sėti su pasaulinėmis iniciatyvomis. Yra ir globalus susitikimas korupcijos klausimais Ir aš manau, kad ES turi pasinaudoti savo unikaliomis galimybėmis. Ji turi pademonstruoti savo įsipareigojimą ir savo rimtus ketinimus įvesti tvarką ir pačiose valstybėse narėse, e, įvesdama konkrečius mechanizmus ir siedama dvišalius priekybos ir pagalbos susitarimus su tam tikrais reikalavimais. Galbūt pirmiausia tai būtų abstraktesni reikalavimai kovos su korupcija, o po to jau iš to išplauktų ir konkretus mechanizmai. Большое спасибо за вопросы. Ačiū už Jūsų užduotus klausimus. Jūs labai teisingai iškėlėte svarbius aspektus. Jeigu leisite, aš tik tai pakomentuosiu tris dalykus, kurie labai labai svarbus Ukrainos atveju. Visų pirma, priemonės, kurios yra priimamos, kurio, kurių laikomasi, pirmiausia, tų priemonių reikėtų imtis tų valstybės darbuotojų atžvilgių, kurie pažeidžia įstatymus. Priemonių reikia imtis ne piliečių atžvilgių, bet darbuotojų, valstybės tarnautojų atžvilgių. Pateiksiu savo pavyzdį. Aš norėdamas čia atvykti turėjau gauti vizą. Sportininkai, mokytojai, mokslininkai, visi laukia vizų. Tuo tarpu mūsų valstybės tarnautojai keliauja be vizų. Vals... Tie verslininkai, kurie dalyvauja korupcinėse sistemose, taip pat turi daugybinės šengeno vizas, ilgalaikės vizas ir keliauja laisvai. Taigi, bevizio režimo įvedimas būtų vienas iš tų svarbiausių dalykų, E, kuris padėtų išlaisvinti žmonės, nes lygi šiol sistema kenksminga yra tik piliečiams. Toliau, sankcijų klausimas. Sakykime, sankcijos taikomos toms vyriausybėms, kurios buvo anksčiau, po to, kai įvyko revoliucijos, sankcijų nebetaiko. Tada, kai režimai buvo valdžioje, Jų taip pat niekas nebaudė. Dabar kalbama apie sankcijas, tačiau tada apie tai nebuvo kalbama. Kitas dalykas - žurnalistai teikia informaciją apie dabartinio režimo valdančiosios partijos, valdančiosios daugumos veiksmus. Ir jiems dėl to kila labai sun, didelių sunkumų, valstybės oficiali pozicija yra tokia, kad pažeidimų nėra, yra viskas gerai. Taigi žurnalistus reikia apsaugoti, kad jie galėtų realių laikų teikti informaciją, o ne po to. Trečias dalykas. Sutinku, kad tie nešvarūs pinigai, kurie buvo uždirbti korumpuotų kelių, dažniausiai yra išleidžiami ES. Sakysim, Genadį Kernes, apie kurį kalbėjau, Harkovo meras, uh, turi prisipirkęs daugybę nekilnojamo turto Baden-Badenė Vokietijoje. Ta žino daugybė Harkovo žurnalistų, ta žino ir politikų, ne vienas Harkova, tačiau nėra jokio instrumento, jokios priemonės, kad galėtume priversti teisės e, priežiūros tarnybas patikrinti šios informacijos tikrumą arba gauti patvirtinimą apie tą turto egzistavimą. Tokių pavyzdžių Ukrainoje yra labai daug. Ir jie turi turto prisipirkę ir visur Europoje, Prancūzijos pietuose, pajūryje ir kitur. Taigi mechanizmas, kuris leistų sužinoti visą šią informaciją aktyvistams, žurnalistams ir panašiai, būtų labai svarbus. Kitas dalykas, ne tik gauti informaciją reikėtų, bet ir turėti mechanizmą, kaip atitinkamai sureaguoti į tokios informacijos paviešinimą. Ačiū. Turiu vieną konkretų atsakymą, atsakant į pranešėjo klausimą. Ir Europos politikai, politikams, parlamento nariams ir nacionalinių parlamento nariams, jie turėtų užtikrinti, kad jų pačių elgesys būtų etiškas ir skaidrus, kalbant apie e, tokią šalį, dirbant šalims kaip e, Azerbaidžianas. Ir čia parlamente mums kila problemų ir e, dėl praeities, dėl kelionės Azerbaidžianą buvo ir tyrimas, ir buvo skisti, kad šeši e, parlamento nariai pažeidė etikos kodeksą ir vyko į privačias stebėjimo misijas Azerbaidžinė, bet nebuvo imtasi disciplinos veiksmų. Ir atrodo, kad viskas tvarkoj dalyvauti, nu, kaip vadinama, Azerbaidžinė įkrų e, diplomatija ir taikyti tokias praktikas ir Europos taryboje ir taikyti tokias praktikas čia, Europos parlamente. Taigi kelionės į Azerbaidžianą, bendradarbiavimas su e, Azerbaidžiano politikais e, yra labai svarbus, bet vis dėlto reikia užtikrinti, kad jūsų pačiu elgesys būtų etiškas ir skaidrus. Ir, m, mm, e, institucijos tikrai bus, būtų nustebusios išgirdę, ką jų atstovai daro Azerbaidžiane. Ačiū. Ačiū. Viena e, pastaba. Aš sakiau, kad mūsų projektas ir liuks, e, liks ir panama dokumentai atspind, atsispindi žiniasklaidoje, bet mes žinome ir apie kitas istorijas, kurios yra, na, mažiau seksy, taip sakant, ir apie jas mažiau kalba, bet žmogaus teisų komitetui reikia žinoti apie tą faktą, kad praeisiais metais mes paskelbėme išvaryti ir apleisti seriją, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Ir šitos istorijos esmė yra tai, kad per pastaruosius e, keletą dešimtmečių e, pastangos e, taigi, 3,5 milijonų žmonių e, buvo išvaryti iš gimtųjų vietų ir neteko teisų. Ir kaip žinote, yra kiti tyrimai, žmogus teisų tyrimai e, yra vykdomi, bet apie juos nekalba e, žiniasklaida. Dar norėčiau išsakyti vieną pastabą, kad tyriamoji žurnalistika, ką mes darėme LuxLeaks, SwissLeaks, ir Panama Papers, to nebūtų įmanoma be informatorių, kurie mums pateiktų dokumentus. Viskas prasideda nuo drąsių asmenų, kurie nori rizikuoti viskuo, ką jie yra sukūrę, tam, kad pakeistų kažką visuomenėje. Ir be tokių informatorių mūsų darbas nebūtų toks sėkmingas. Aš suprantu, kad Europos parlamentas ir uh, E, supranta, kad yra e, staptus e, direktyvos ir informacijos apsaugos direktyva, bet aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų saugoti ir informatorius. Taigi aš labai raginu Europos parlamentą, kaip geriau saugoti informatorius ateityje. Jeigu pažiūrėsim keletą informatorių Antonė Deltur, jis buvo nuteistas, Liuksemburgo teismas jį nuteisė. Taip pat žinome, kad ponas Valčiani Šveicarijoje yra įkalintas. Žinome, kad žmonės, kurie nutekino informaciją Wikileaks, irgi yra kalėjime. Todėl tas vadinamas John Doe asmo, kuris buvo šaltinis Panama Papers atveju, jis nusprendė ne nusprendė patikti anonimiškai, nes nenori atsidurti už grotų. Ir jeigu nebus informatorių apsaugos, tai aš nepateiksiu e, dokumentų visuomenį pateiksiu e, informacijos. Aš norėčiau pateikti dokumentus vyriausybėms, bet e, reikia visų pirma užtikrinti tinkamą informatorių apsaugą. Sí, y uh, como última. Ir eh, paskutinis eh, kalbėtojas bus ponas Marokin. Nežinau, ar jis klausėsi mūsų diskusijos, galbūt jis galėtų pateikti savo pastabas. Sí, adelante. Ah, tiene... Sí, adelante, adelante. Estamos... Prašome, ponė Žodis, jums. Mes baigėme diskusijas ir jūs skiriame minutę, kaip suprantu, jūs klausėtės mūsų diskusijos, ar girdite mane? No me oye. ¿Me escucha? No, no me escucha. ¿Sí? Girdite mane? No, no me escucha. Bijau, kad neturim ryšio. Ar girdite mane, o mes jūsų negirdime. Na, aišku, garso problemos. No, no le escuchamos. Labai atsiprašau. Que despedirse de él. Háganlo por. Labai atsiprašau. Taigi, mes mm, prašysime, kad jūs savo pastabas pateiktumėte raštu. Taip pat ponas Užtevičius turi mus palikti, nes jam reikia į lėktuvą. Dėkoju e, ekspertams už jūsų geros kokybės pasisakymus ir mes dirbsim ir toliau ties šią temą. Dėkuoju Jums už dalyvavimą. Bueno, vamos a ver si acabamos con el último punto de la. Gerai. Dar vienas šios popietės klausimas, kuris mums dar liko, yra metinė žmogaus teisų ir demokratijos būklės pasaulyje ataskaita už 2015 metus. Ponas Weidenholzeris netrukus kalbės šiuo klausimu, pristatys tą dokumentą, o ne, susitikimas su nevyriausybinėmis organizacijomis vyks rugsėjo 6 dieną 16 val. ASP 5G3 salėje kalbėsime su organizacijomis, kurios suinteresuotos šiuo atžvilgiu. Aš noriu perduoti žodį dabar ponui Weidenhölzeriui. Dėkoju, pirmininkė. Taigi norėčiau pateikti keletą įvadinių pastabų ir pasakyti, kokių veiksmų imsimės toliau. Tikrai man labai malonu buvo dirbti čia, nes galėjau iš karto pasinaudoti kolegos Panseri ir kolegos Preda uh, sistematiką, jie labai buvo parengę sistemingą pranešim, pranešimo apmatus. Ir nebuvo kalbama apie atskirus politinius e, įvykius, bet buvo ir pasirinktas būtent tas sisteminis požiūris. Kalbėjom apie tai, kaip veikia mūsų instrumentai turimi, kokį vaidmenį Jie vaidina įgyvendinant žmogaus teisų situaciją, gerinant žmogaus teisų situaciją pasaulyje ir tuos instrumentus reikia vertinti. Taigi, instrumentai svarbus mūsų tolesniai politikai, mums reikia kelti klausimus, kokia yra žmogaus teisų reikšmė versle, prekyboje, Vienas iš svarbesnių klausimų yra ir mirties bausmės įvedimas arba atnaujinimas kai kuriuose valstybėse narėse. Taip pat vienas iš kertinių klausimų yra žmogaus teisų būklė krizių apimtuose regionuose. Konfliktuojančiose šalyse, taip pat karo nusikaltimų tyrimas ir Europos, pas, tiksliau, to baudžiamojo teismo, tarptautinių nusikaltimų tribunolo vaidmuo ir panašiai. Taigi, kas, kas svarbiausia buvo pastaraisiais metais, 2015 metais. 2015 e, kita, be kita ko kalbėjome ir apie apie bepiločių skraidyklių naudojimą ir su tuo susijusius žmonių, žmogaus teisų aspektus. Taigi aš manau, kad tas sisteminis požiūris tikrai pasiteisino, jis leidžia apimti labai daug įvairių aspektų. Mm ir leidžia suvokti, ar egzistuoja tam tikras diskriminacija pagal mūsų žmogaus teisų, apibriešta taip kaip mūsų žmogaus teisų hartijoje. Taigi jau yra tam tikra teksto versija, yra tam tikros formuluotės parengtos ir tekstą gausite netrukus. Jau kitą savaitę tikiuosi jums jį išsiųsti, o rugsėjo 26 mūsų pakomitetyje galėsime jį aptarti. Tačiau prieš tai dar vyks klausimai, kurie bus labai svarbus mūsų tolesniam darbui. Tai ne, ne, gal ne visai klausimai, greičiau susitikimai su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Ir į tą susitikimą aš kviečiu ypač šešėlinius pranešėjus, bet ir visus kitus kolegas ir kolegės. Ir norėčiau, kad jūs sudalyvautų kuo daugiau. Kaip ir minėjo pirmininkė, tai yra labai svarbu. Tai kviečiu visus kitą antradienį atvykti į SP 5G3 salę ir susitikti su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Na, Turime dar šiek tiek suderinti tam tikrus veiksmus, nustatyti pakeitimų teikimo terminą, kurio kol kas dar nėra. Bet tai bus padaryta netrukus ir galėsime pradėti diskutuoti apie pakeitimus komitete lapkričio 9 dienos posėdyje. Ir visą tai reiškia, kad E, kad e, lapkričio 14 dieną AFET komitete dėl šio pranešimo galėtų būti balsuojama, o tai reiškia, kad pranešimas į plenarinį posėdį patektų dar šiemet. Toks būtų darbo, tokia būtų darbo tvarkė, toks būtų tvarkaraštis, o konkrečius pakvietimus į atitinkamus posėdžius ir susitikimus jūs dar gausite, nes yra tokių, kurių datos dar nėra tiksliai nustatytos. EPP šešėlinį pranešėją e, kolegė Kristapo Rolov e, iš žaliųjų kolega Ša, Loch, kolegė Lochpiler, Aldė Šakė, Ignacio Kolach FDD frakcijos atstovas yra šešėlinis pranešėjas. Na tai tiek būtų tokių organizacinių ir struktūrinių uh, pastabų. Žinoma, džiaugsiuosi, jeigu jūs pateiksite ir savo mm, pastebėjimus ir pastabas, kurie galėtų papildyti mūsų darbą. Kaip minėjau, man labai svarbu, kad mūsų požiūris būtų daugiau sisteminis, nesusijęs su konkrečiais įvykiais pasaulyje, bet būtent susijęs su pačia šio dokumento ir mūsų turimų instrumentų veikimo gale. Ačiū. Grupos, aunque no coinciden exactamente con los titulares, digamos. Dėkoju, tai dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. E, ir tai nebūtinai turėtų būti oficialūs šešėliniai pranešėjai. Ponas Gžyp. Pane Šatničiansa, ne dzisiaj. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, šiandien aš pavaduoju mūsų kolegę kuri dalyvauja balsavime. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti, nuoširdžiai padėkoti mm, ponui Valdenholzer už e, tai, kad jis teigia, kad jo darbas yra tiesinys to darbo, kurį mm, kolegos atliko ankstesniais metais. Tai mes tarsi ne atveriam, nepradedam naują kažkokį metinio, metinės ataskaitos, tačiau mes nurodome tendencijas žmogus teisų srityje, ką matome per pastaruosius metus. Ir tai yra geras signalas, nes tos bendros sritis, kur, e, į kurias pranešėjas nori susitelkti, tai liudyje kad tai padės priimti galutinį, galutinį projektą. Tai yra mano pastabas. O kolegė teigia, kad 15 metai buvo iššūkių metai ir daromas spaudimas žmogus teisų srityje, tai yra nu, iššūkiai susijęs su migracija ir taip pat su tokiu reiškiniu kaip terorizmas. Ir e, tai nukreipta prieš mažumas. Teroristinės organizacijos pasaulyje yra atsakingos už rimtus žmogus teisų pažeidimus ir šiame kontekste e, reikia e, pasidžiaugti, kad ES e, rengia naują veiksmų planą žmogus teisų ir demokratijos srityje nuo 15 iki 19 metų laikotarpiui ir tarp, kit, tarp kitako yra pabrėžiama religijos ir tikėjimo laisvė. Tai yra ir dėrybų e, su trečiosiamis valstybėmis darbo tvarkėje, tai yra svarbus klausimas darbo tvarkėje, dėrybų darbo tvarkėje. Ir glaudus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis padeda e, skatinti tarp kultūrinį, tarp religinį dialogą. Taip pat e, turiu pasakyti, kad kalbama apie 13 metų veiklą, 13 e, metais, tai jie atsispindi ir dabartinėme dokumente, nuo, tai yra nuo 15 metų ir mūsų darbą turime tęsti. Turiu pasakyti, kad 70-oje sesijoje jungtinėse tautose rezoliucija dėl religijos ir tikėjimo laisvės E, kuri buvo patvirtinta ir Europos Sąjungoje, buvo e, priimta, priimta vieningai konsensuso pagrindu. Taigi tos rezoliucijos priimimas kartais gali būti labai lengvas ir greitas. Taip pat Europoje patyrėme beprecedentį migrantų ir išėgių antplūdį yra bandama e, užtikrinti, kad žmogus teisė apsauga būtų prioritetas, tačiau yra siūlomi mechanizmai kaip e, Afrikos fondas ir taip pat fondas padėti e, Sirijoje ir taip pat padėti asmenims, kur, Sirijos piliečiams, kurie yra Turkijoje. Tai yra pasirašytas sutarimas tarp ES ir Turkijos operacijos jūroje 2015 metais buvo išgelbėti daugiau negu 7000 asmenų, bet tai nėra mažėjantis reiškinys ir pastarojo metų informacija rodo, kad yra daug e, žmonių išgelbėtų, rodo, kad e, reiškinys kaip neteisėta žmonių gabenimas neišnyko ir e, Tai yra procesas, kuris trunka ir toliau. Reikia pabrėžti, kad taryba 15 metų lapkritį pritarė išvadoms ir mm, dokumentu siekiama užtikrinti teisingumą tarptautiniu mastu. Europos Sąjunga kaip e, organizacija vaidina e, vadovaujantį vaidmenį tarptautinėme lygmenyje kovo e, su žmogus teisų pažeidimais. Mes teikiame paramą Kongo, Kongui, taip pat bendradarbiaujame su tribunolu buvusios Jugoslavijos šalims. Šioje srityje turime padėti ir toliau teikti pagalbą pučiamajam tribunolui ir e, plėsti e, mūsų ryšius, mūsų bendradarbiavimą su, e, su tribunolu. Taip pat kitas klausimas yra demokratijos, rama demokratijai ir rinkimams, kaip pabrėžia mano kolegė, yra vienas iš, iš ramščių padedančių užtikrinti demokratiją nes jeigu nebus pašalinti visi reiškiniai, e, kurie kliudo demokratijos procesui, tai negalima pasakyti, kad nebu, tinkamai galės funkcionuoti valstybė, struktūros, institucijos ir dėl to nebus e, galima užtikrinti žmogaus teisų. Tai yra susiję su tuo, ką kalbėjome anksčiau, korupcija, kova su korupcija e, tai puikiai iliustruoja. Ir e, dėl to rinkimų stebėjimo misijos turėtų būti skatinamos, nes tai turėtų būti ES vidaus politikos dalis. Taip pat kolegė teigia, kad, na, nori ir toliau dirbti ir rengiant dokumentą ir ji žada dalyvauti visose darbinėse posėdžiuose, remiant, rem, rengiant ataskaitą, bendarbiauti su pranešėju, kuris rengia 2015 metų metinę ataskaitą. Dėkuoju, ponė Gžib. Ir dabar norėčiau suteikti žodžiu poniai Bertinčiar. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjui kurio čia dabar nėra, kaip teisingai supratau, už dvi ataskaitas, tai pono Pancerį ir pono Preda noriu padėkoti. Ir um, mes tarsi renkamės klausimus ir norime parengti pasiūlymus uh, tam tikrų konkrečioji srity. Kas man kelia nerima? Aš manau, kad man šitas projektas netrodo um, labai naudingas. Aišku, džiaugiamasi, kad ES daro daug žmogus teisų srityje, tačiau e, šiame, šioje ataskaitoje reikia pabrėžti tai, kad lieka tam tikros problemos ir reikia kalbėti apie tai, kokios, kokia yra ES vaidmuo, kad galėtume padėti visą eilį šalių ginti, e, daryti pažangą žmogus teisų srityje kaip matau, Europos Sąjungos daugumai valstybių narių derasti ir kalba ir bendradarbiauja su kai kuriomis valstybėmis, e, parduotų joms ginklus, nors tos valstybės ir pažeidžia žmogus teisės ir dalyvauja karuose. Tik reikia e, apie tai e, kalbėti ir žmogaus teisės, ginti žmogus teisės reikia kartu ir kovojant su terorizmu. Ir kova su terorizmu, tuomet, kai reikia, ji e, kartais susijusi žmogus teisų pažeidinėjimais ir tam tikrose šalyse, su kuriamis Europos Sąjunga nori palaikyti, palaiko ryšius, reikia vis dėlto prieštarauti ir mes matome, kad kartais trečiosiuose šalyse tiesiog demokratija neveikia. Toliau, migracijos klausimai ir, man atrodo, yra svarbus klausimas ir manau, kad ES vaidmuo tai trečiosiuose šalise, kurios e, dabar susijusi su nauja imigracija, turėtų užtikrinti priemonės, saugant ir ginant migrantų teisės ir reikėtų dirbti e, šios rytį ir buvo paminėtas klausimas, kaip e, saviriškos laisvė, moky, kaip moterų teisės, LGBT teisės, bet man kelia nerima moterų teisų klausimas Latino Amerikoje, nes kyla tokių nerima keliančių klausimų ir tikrai reikia keisti mūsų požiūrį, nes padėtis kitose žemynuose tikrai yra sunki, reikėtų teikti pagalbą. Dėkuoju, ponas Preda. Jūs prašėte žodžio? Ne. Kažkas dar prašė žodžio? Ne. Prašom. Je voudrais dire trois choses très simples. Euh, la première, c'est euh, le fait. Pirmiausia, euh, norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti dėl to įsipareigojimo, kad jūs norite, kad dėl šito, tos ataskaitos būtų balsuojama iki metų pabaigos. Nes kalbama apie situacija 15 metais ir dėl ataskaita turi būti, dėl ataskaita turi būti balsuojama iki 16 pabaigos. Ir aš manau, kad tai, kas vyko 15 metais, na, negali kenkti 16 metais, nes kartais turim tokį tikslą aktualizuoti mūsų diskusijas ir kalbėti apie situaciją, kuri yra susijusi su praeitimi, kalbam apie tai, kas buvo prieš metus. Žinau, kad yra didžiulė rizika, bet vis dėlto. Antras klausimas, remintis mano praeities patirtimi, na, man, mane stebina tai, kad kiek e, daug kom, moterų komiteto narių, FAM komiteto narių buvo balsuojama dėl nuomonių, kurios e, eina dar toliau negu mūsų ataskaita. Tai aš nežinau, ar gali būti kažkoks atskirimas, kažkokia demarkacinė linija. Tai pavyzdžiui, kas e, dirba moterų teisų srityje, tai aišku labai svarbus klausimas, bet e, nebeaišku, nes jeigu kai sunku viską, visus klausimus sutrumpinti iki vieno iki, ar dviejų punktų, o FAM komitetas pateikė 45 punktus. Tai kaip, kur e, tas indėlis, kas ką daro, kas ką dirba. Aš žinau, kad nėra lengva, bet e, aš kalbu apie tokius siekius, apie tokius ketinimus ir mm, reikia būti objektyviems. Reikėtų tą dalyką sureguliuoti, kadangi aš praeisiais metais sakau, sakiau ir aišku, tai nepasisekė, nes tekstas tampa nebeaiškus, nebesuprantamas, nes e, labai malonu išgirsti, kad aš skaičiau jūsų ataskaitą apie žmogus teisų padėtį pasaulyje tai reikėtų atsisakyti tų žodžių, kurie nėra reikalingi ar pozityvus. Tai skaitom dokumentą, tarsi būtų kažkoks pasiūlymas, bet kad dokumentas būtų tinkamas, jis turi būti aiškus, suprantamas ir tekstas turi būti skaitomas ir, ir, ir suprantamas. O jeigu tekstas nesuprantamas, tai blogai. Ir trečias klausimas, vėlgi aš praeisiais metais to reikalavau ir dėkoju politinėms frakcijoms, kadangi e, mane daug kas paremė, aš manau, kad reikėtų pabrėžti klausimą, demokratijos klausimą ir teisinės valstybės klausimą. Kokios yra teisinės valstybės normos ir kokios yra demokratijos normos. Kai mes kalbam apie režimus, kurie tikrai yra problematiški žmogus teisų požiūrių ir teisės požiūrių, kur vyksta migracija, migrantai vyksta iš tų valstybių, kurios nėra demokratinės. Taigi žmonės, kurie bėga iš režimų, kurie yra autoritariniai, autoritariniai režimai, nors ten karas nevyksta. Na, kaip čia pasakius, yra judėjimas kuris prasideda išorėje. Ir kai kalbėsim apie teisės klausimus, tai mes apie tai kalbam labai atidžiai. Tai kokios turėtų būti pastangos, na, kaip paremti visuomenę, kad jį vystytųsi. Ir čia reikia spręsti politinius klausimus. Kodėl politiškai, politinė prasme? Nes kai kalbam apie įvairius režimus, kurie nepaisto teisų, žmogus teisų, tai ką reikėtų daryti, kaip reikėtų sustiprinti e, demokratinį pradą. Mano nuomonė, e, tai nėra tinkamai apsvarstyta, nes aš Aišku, suprantu, kad tai yra labai didelis e, užmojis, jeigu mes bandysim šitos klausimus spręsti mūsų, mūsų pakomitėti, kaip pavyzdžiui, religijos laisvę, taip pat, e, jeigu pradėsim kalbėti apie migrantų srautus, ar mes galim tai išspręsti. Aišku, labai lengva kalbėti apie tai, ką gali padaryti, apie konsolidavimas ir taip toliau. Ir kokia paramą galim teikti valstybėms, kaip, pavyzdžiui, rinkimų stebėjimas ir taip toliau. Na, bet e, vis dėlto aš manau, kad mes, e, žmogus teisų komiteto nariai, turėtume padėti valstybėms e, užtikrinti demokratiją ir padėti sukurti teisinę valstybę, nes būtent kai kur teisinė valstybė net neegzistuoja. Tai čia tokia yra problema. Mes labai esam savikritiški, mes pripažįstam savo klaidas, bet mes pamirštam, kad yra didžiulis atotrukis tarp žinomų faktų, kokia yra teisinė valstybė, bet e, kiti tokios logikos nesilaiko. Ir negalim rasti partnerių, kurie neegzistuoja. Bet reikėtų tikrai keisti mūsų politiką. Ačiū uždėmesi. Ačiū. O ponas Demesmeker norėtų pasisakyti e, frakcijos vardu. E, Kalbėsiu trumpai. Ponas Henkelis yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas, kaip ir praėjusiais metais. Taigi čia tokiu būdu yra užtikrintas testinumas žmogaus teisų situacija negerėja metai iš metų. Bent jau mums susidaro toks įspūdis ir e, net ir faktai tai įrodo. Mes ir toliau turėtume išlikti budrus, tai yra e, didžiulė visa apimanti problema, kuriai turime skirti ypatingą dėmesį, ypač tam tikrose regionuose. Mūsų prioritetai apima viską, e, ką jungtinės tautos pripažįsta pagrindinėmis teisėmis ar žmogaus teisėms, e, teisėmis. Ypatinga dėmesį mes skiriame e, žmogaus teisų situacijai Rusijoje, Ukrainoje, Kaukaze, Arabų šalise, Azijoje. Temos, kurios mums labai aktualios, yra žiniasklaidos laisvė, tikėjimo laisvė ir e, vaikų teisės. Ponas Henkelis, kaip ir praėjusiais metais, e, konstruktyviai prisidės prie šio pranešimo, e, bendradarbiaudamas su jumis. Nežinau, ar ponas Serika nors norėtų pasakyti, prašau. Um, just, just Kalbėsiu trumpai. noriu pasakyti, kad e, išklausęs e, pasisakymų tiek pranešėjo, tiek kitų narių e, noriu pasakyti, kad iš tiesų e, yra gerai, kad mes esame įtraukti į šį procesą, kad visos institucijos yra įtrauktos ir aš taip pat norėčiau pasveikinti faktą, kad yra rengiamas šitas pranešimas. E, E, atsižvelgiant į ankstesnių e, pranešimų patirtį. E, žinau, kad mums pavyko puikiai bendradarbiauti ir su ponu Panseriu, ir su ponu Preda. Ir norėčiau tą pabrėžti. Ir mes, aišku, ir dabar esame pasirengę vaisingai bendradarbiauti ir tikimės, kad toks bendradarbiavimas bus ir ateityje. Aišku, yra daugybė dalykų, kuriuos akcentuoja taip pat ir frakcijos. E, ir mes sutinkame su tais dalykais, ypač kalbant apie tai, kad žmogaus teisų situacija visiškai negerėja ir jinai negerėja e, nuo 2015 metų. E, tai taip pat yra ir mūsų ataskaitos išvada ir mes tą aptarėme jau Liepos mėnesį. Kalbant apie patį pranešimą, kalbant apie informaciją, aš galiu pasakyti, kad mes jau priemėme teminę, e, patvirtiname teminę šios ataskaitos dalį ir tą padarėme Liepos mėnesį. Tai, ką pasakė ponas e, Preda, e, šitas pranešimas buvo aptartas jau ir plenarnio posėdžio metu ir mes norime kiek įmanoma konkrečiau, sistemingiau, sistematiškiau nagrinėti atitinkamas temas ir klausimus ir uh, E, aš norėčiau pasidžiaugti, kad e, mes greitai turėsime spausdinta šios ataskaitos e, versija, tai bus tokios brošiūros ar lankstinuko forma ir tai yra mums labai svarbus dalykas, nes tokiu būdu mes galėsime parodyti, ką mes veikiame žmogaus teisų srityje. Toliau kitas svarbus aspektas yra geografinė dalis. Kiek jūs žinote, metinė ataskaita e, dėl žmogaus teisų e, yra padalinta į dvi dalis. Ir geografinė dalis dėl techninių priežasčių kol kas negalėjo būti patvirtinta, bet jinai bus patvirtinta e, rugsėjo 20 dieną. Taigi tą dieną jūs jau galėsite susipažinti taip pat ir su, su geografinė ataskaitos dalimi. Ji iki šiol negalėjo būti parengta ir pristatyta lankstinuko ar brošiūros pavydalu dėl techninių priežasčių. E, dar kartą norėčiau padėkoti Jums ir e, tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus puikus, nes ši ataskaita yra labai svarbi. Dėkoju. Pone Vaidenholzer, ar norite ką nors pridurti? E, dėkoju už konstruktyves diskusijas. E, nenorėčiau dabar gilintis į atskirus turinio dalykus. Man atrodo, kad e, esminiai dalykai atsispindi struktūros pranešime. Galbūt kai, dalykų aš, e, kai kurios dalykus aš netaip e, aiškiai akcentavau. E, vienas svarbus aspektas tai yra tai, ką pasakė ponas Preda, kad mes dirbame ir kaip istorikai ir kad mes tarsi turime prisiminti praeities laikus, kai viskas nebuvo taip paprasta E, bet e, mes kaip istorikai tą istoriją turime analizuoti vertindami iš šio laikinės, dabartinės perspektyvos. Ir e, manau, kad mes turime stengtis formuluoti pranešimą labai aiškiai ir trumpai, kad neišsiplėstume. Ir manau, kad e, turėtume ne tik girti save, didžiuoti savo kažkokiais pasiekimais, bet taip pat ir kritiškai e, pažvelgti į savo darbą. Taigi aš labai džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų ir būčiau jums dėkingas, jeigu jūs e, kreiptumėtės į mane ar per šešėlinių pranešėjų susitikimus ir taip pat būčiau dėkingas, kad jūsų kolegos atvyktų į tuos šešėlinių pranešėjų susitikimus. Ir kadangi turime nedaug laiko, norėčiau jūsų paprašyti, kad savo pakeitimus, jeigu įmanoma, pateiktumėte anglų kalbą, tai mes galėtume šiek tiek pagreitinti darbą. E, toks būtų mano prašymas, e, jį pakartosiu dar, kai, kai bus kalbama apie pakeitimų pateikimo terminą. Ačiū. Dėkoju. E, norėčiau priminti tvarkaraštį, ponas Vaidenholceris jau tą minėjo. E, Taigi e, nevyriausybinių organizacijų, susitikimas su nevyriausybinio organizacijų atstovais vyks rugsėjo 6, 26 rugsėjo tikrins e, bus e, pirmasis projekto svarstymas, o pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 28 diena 12 val. Mūsų pakomitetyje e, pakeitimus nagrinėsime e, lapkričio 9 dieną, o e, lapkričio 14 dieną bus balsuojama AFET komitete ir jeigu mums pasiseks, gruodžio mėnesį balsuosime plenarinėme posėdėje. E, pone Vaidenholcerį dar noriu pabrėžti vieną dalyką, ką pabrėžė ir ponas Preda. E, mes kalbame apie 2015 metus. E, kas nors gal po šimto metų dar paskaitys šitą pranešimą. E, Europos parlamento pranešimą, galbūt jis kažkam pasirodys nuobodus, bet reikia pabrėžti, kad 2015 metai buvo metai, kai Europos Sąjunga E, arba jos institucijos žengia žingsnį atgal, e, kalbant apie žmogaus teises, nes čia nepamirškime, pabėgėlių krizės ir kaip buvo elgiamasi jos akivaizdoje atsitiko tai, ko niekada nebuvo įvykę. E, pabėgėliai plūdo prie mūsų pakrančių, prie Europos krantų, bet tai, kai buvo elgiamasi su jais, tai galima pasakyti, kad tai yra regresas, kalbant apie žmogaus teises. E, o dabar dėkoju uždėmės ir visiems gražaus vakaro. So.